Okay, we better start. Um, I'll let the cameras stay just whilst I do the uh, introductory matters. First of all. Sveiki visi, pradėkime posėdį. Ar galime tvirtinti darbo atvarkę, klausiu visų, niekas neprieštarauja, tuomet laikome darbo atvarkę patvirtintą. Protokolo tvirtinimas 2012 m. sausio 23-24 dienos posėdžio. Taip pat nematau prieštaraujančių. Negirdite manęs? Uh, right, well, you, um, the minutes of the meeting of the 20... Sausio 23-24 dienos posėdžio protokolas laikomas patvirtintu. Keletas trumpų pranešimų. Monetarnis dialogas baigsis 4.30, tada pusvalandžio pertrauka, iki pas mus atvyks komisijos narys ponas Barnie. 5 valandą. Trumpai apie trilogą. Dėl CRD, CRR kalbėjome praėjusią savaitę, dėl kapitalo reikalavimų mažoms ir vidutinėms e, įmonėms taikomų likvidumo reikalavimų ir dar šią savaitę mus laukia du trišaliai susitikimai. Taigi dirbame labai spėriai, bandome padaryti kiek įmanoma daugiau. Taryba tiesa dar nesutarė dėl ilgo, ilgo laiko tarpio garantijų, taigi dėl to diskusija nevyko, bet pavyko pasiekti pažangos dėl kitų likusių klausimų. Liepos 12 dieną e, vyks dar vienas trišalis susitikimas. Su vasa, Liepos 5 dieną kalbėjome įvairiais klausimais dėl interesų konflikto taip pat. Apsikeitėme nuomonėmis ir kitas sustikimas vyks rugsėjo mėnesį. Ir ten turėtumėm kalbėtis apie valstybės skolos klausimus. Ir dabar periname prie įdomesnių klausimų. Tai yra pokalbis pinigų klausimai su Mario Draghi. Labai džiugu Jūs matyti vėl čia. Pastarąjį sėki matėme balandžio 25 dieną. Kitas kartas numatytas spalio 9 ir pirmiausia žodis Mario, kuris pristatys aktualiausią informaciją. Ir e, būtų gerai, jeigu fotografai galėtų kiek tiek, šiek tiek pasitraukti į šoną, kad parlamento nariai matytų pono Dragį. Thank you. Thank you, Chair. Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nariai. Džiugu vėl grįžti čia į parlamentą ir, kaip ir numatyta, reguliariai dalintis nuomonėmis su jūsų komiteto nariais. Šiandieną paaiškinsiu sprendimus, kuriuos priėmė valdančioji taryba praėjusią savaitę. Taip pat pakalbėsiu apie veiksmus, kurie ėmėsi centriniai bankai visame pasaulyje reaguodami į krizę ir taip pat um, pateiksiu keletą minčių dėl ekonominio prisiderimo programų eurozonos šalyse ir pabaigsiu pastabomis dėl ilgalaikės ekonomikos ir pinigų sąjungos vizijos. Praėjusį ketvirtadienį ECB valdančioji taryba vienbalsiai nusprendė 25 baziniais punktais sumažinti bazinės palūkanų normas. Tad um, rodiklis dabar sumažėjo iki 0,75 procentų ir indėlių um, rodiklis prieatėjo prie nulio. Prie Šis sprendimas e, buvo priimtas atsižvelgiant į e, infliacijos situaciją, taip pat į riziką susijusią su ekonominė veikla. Kalbant apie nestandartinės monetarnės politikos priemonės, valdančioji taryba birželio mėnesį nusprendė ir toliau mm, vykdyti refinansavimo veiklą, um, pagal įprastinę procedūrą iki 2013 metų sausio vidurio. Taip pat buvo imtasi priemonių siekiant pagerinti bankų e, prieigą prie šių operacijų, mm, imantis veiksmų taip pat ir užstatų srityje. Mūsų priemonės, kurių ėmėmės tiek standartinės, tiek nestandartinės, remia pereimą nuo monetarnės politikos e, prie um, ūkio priemonių. Ir jos atstoja saugiklius kainų stabilumo eurozonos um, srityje. Taip pat mažėja finansavimo kaštai dėl tų priemonių, kurių ėmėmės. Europos centrinis bankas ir toliau laikosi savo mandato, laikosi visų įgaliojimų, siekdamas veikti laiku ir atsižvelgdamas į susidariusias aplinkybės. 2012 metų antrą ketvirtį mm, rodikliai rodė mm, ekonomikos susilpnėjimą, augimo mažėjimą, bet žvelgiant į priekį mes e, tikimės, kad ekonomika atsigaus, nors ir netaip sparčiai, e, kaip anksčiau manyta. Eurozonį, eurozonoje metinė infliacija užfiksuota 2012 m. birželį sudarė 2,4 procento ir rodiklis nepasikeitė gegužės mėnesį. Per 2012 metus infliacija turėtų mažėti ir būti mažesnė negu 2 procentai 2013 metais kuomet augimas nėra labai didelis ir yra tam tikri lūkesčiai dėl infliacijos, e, su kainomis susijusios priemonės turėtų būti nuosaikios. Tai vėl sugražins perkamąją galę e, ir pakeis situaciją atlyginimų srityje. Visos, visi rizikos rodikliai yra susiję su, viduriniu, su vidutiniu laikotarpiu. Jie yra susiję su silpnesniu, silpnesniu eurozonos augimu ir taip pat rizika, kuris susijusi su galimais netiesioginių mokesčių padidėjimais ir didesnėmis negu tikėta energetikos e, produktų kainomis. Komet kalbame apie kainų stabilumą, turiu omenyje abi pusės. Kalbu tiek apie kainų stabilumą į viršų, tiek į apačią. E, dabartinė situacija rodo m, mm, prociklinę situaciją ir mažesnį e, polinkį rizikuoti. Yra daromi kai kurie atitinkami pakeitimai ir priderinimai balansuose. Dabar pereisiu prie centrinių bankų e, srities. Centriniai bankai ėmėsi įvairių veiksmų, reaguodami į pasaulinę finansinę krizę. Ir iš esmės galiu pasakyti, kad tie veiksmai buvo protingi, žvelgiantys į priekį, bet paremti istorinę patirtimi. Ir um, buvo bandoma pasimokyti iš krizių patirtų dar per 20-ąjį amžių. Centriniai bankai labai glaudžiai bendradarbiavo per krizę vieningai buvo sus, nuspręsta mažinti palūkanų normas 2008 metų spalį, taip pat um, numatyti numatytos, um, numatyti atitinkami apsikeitimų sandorių rodikliai, keistasi nuolat informacija aktualiausia. Ir iš esmės tikslas um, vidurinio, vidutinio laikotarpio kainų stabilumo užtikrinimo niekuomet nebuvo išleistas iš akių. Tiek palūkanų normos politika, tiek nestandartinės priemonės buvo vykdomos tokios, kad būtų atsižvelgiamas susidariusias E, aplinkybės. Pirmiausia, į finansinę ir ekonominę padėtį kiekvienos ekonomikos, e, taip pat į um, šoko um, specifiškumą, ir trečia, į įvairias um, operacinės priemonės skirtingose centriniuose bankuose. Ir ketvirta, viskas buvo daroma atsižvelgiant į institucinę sąrangą atitinkamų centrinių bankų. Dėl šių keturių priežasčių e, sunku lyginti e, visų centrinių bankų veiksmus. E, kalbant apie centrinių bankų balansus, taip pat reikia pasakyti, kad gali susidaryti iškreiptas vaizdas dėl veiksmų, kurių buvo imtasi. Jeigu imsime pavyzdžiui euro sistemą, tai nemaža dalis balanso yra susijusi ne su pinigų priemonėmis, bet su aukso ir užsienio valiutos atsargomis. Dėl to e, balansas eurozonoje gali atrodyti centrinio banko visiškai kitaip negu kitų šalių centrinių bankų balansai. Taigi, kiekvienas centrinis bankas turi imtis priemonių atsižvelgdamas į e, institucinę sąrangą toje šalyje ir atsižvelgdamas į savo paties pagrindinius tikslus. Europos centriniam bankui tie veiksmai, visuomet buvo ir bus um, veiksmų, veiksmai, kurių jis imasi siekdamas užtikrinti kainų stabilumą eurozonoje. Ir toks ir yra mūsų mandatas. Siekiant veiksmingai kovoti su krize, reikintis drąsų veiksmų tiek centriniams bankams, tiek kitiems politikos veikėjams, tai yra vyriausybėms. Uh, Ir čia pereisiu prie kitos jūsų pasiūlytos temos, tai yra Europos centrinio banko vaidmuo ir pristaikymo prie krizės ekonomikos programos. Po krizės nemažai ES ir Eurozonos šalių paprašė finansinės paramos, kadangi buvo sudėtinga joms skolintis kapitalo rinkose. Kartu jos įsipareigojo vykdyti reformas, kurios yra būtinos e, siekiant užtikrinti ateityje visišką rinkos prieigą. Kadangi finansinė parama gali būti tik laikina, labai svarbu e, užtikrinti kokybišką reformų vykdymą ir įgyvendinimą, nes būtent nuo šios kokybės priklauso programos sėkmė programų parengimas ir e, stebėsena, kaip jų vykdymo stebėsena vykdoma kartu Europos komisijos Centrinio banko ir TVF. Centrinis bankas e, teikia e, ekspertų pagalbą, ne tik atsižvelgiant į finansinį sektorių, tačiau taip pat ir ta pagalba teikiama prižiūrint valstybės, iki šiol sukaupta patirtis bendradarbiavimo su taryba ir TVF yra labai gera. Šios dienos ekonominė aplinka verčia visas šalis kritiškai įvertinti savo praeitį ir e, taip pat e, laikytis objektyvios pozicijos ateities atžvilgių. Tik e, įvertinant praeitį ir galima suvokti eurozonoje vykdomas prisitaikymo programas dėl e, praeities ekonomikos e, politikų, politikos, kai kuriuose valstybėse susiformavo biudžeto e, disbalansas, tiek fiskalinis, tiek makroekonominis, tiek išorės prekybos. Šis disbalansas, kuris yra netvarus, susijęs su būtinybė įgyvendinti papildomas ekonomikos gaivinimo programas, siekiant ištaisyti klaidas tose sritise, kuriuose jos buvo padarytos. Eurozonoje tos programos įgyvendinamos patiriant rinkų spaudimą, e, tačiau e, tas spaudimas yra mažesnis nei eurozonos nepriklausančioms e, šalims. Tai reiškia, tai tačiau nereiškia, kad e, tom šalims galima taikyti e, mažesnį e, ekonomikos gyvenimo programų, programų lygį, joms taip pat būtina vykdyti drąsias reformas. Labai svarbus sėkmė užtikrinantis faktorius yra tas, kad programas vykdo šalių vyriausybės, parlamentai Tai yra tos struktūros, kurioms rūpi piliečiai. Ir labai svarbu, kaip pasiūliau anksčiau, e, reikia labai svarbu, kaip jau minėjau anksčiau, kritiškai vertinti praeitį ir e, e, užsibrėžiant ateities tikslus. Taigi procesas prasidėjo, nacionaliniai politikos veikėjai vykdo rimtas reformas ir dabar yra pabrėžiami svarbiausi tų reformų aspektai, kai, kurie, kai kuriomis šių reformų bandoma kovoti su mokesčių vengimu e, arba e, spekulacijoms siekiant e, per didelio pelno nacionaliniai politikos veikėjai E, savo vykdomose programos vis daugiau dėmesio skiria svarbiausiam ekonomikos ir e, pinigų sąjungos tikslui, tai yra užtikrinti e, tvarų ekonomikos augimą konkurencingoje aplinkoje mūsų vertinimu. Šią linkme įgyvendama nemažai programų, pavyzdžiui, Airijos valdžios institucijos ėmėsi svarbių E, veiksmų e, tam, kad e, pasinaudotų tam tikrų susiformavusių momentumų ir atstatytų savo finansų sistemos stabilumą. Portugalijoje programos tinkamai įgyvendinamos, siekiama pažangos tokiose sritise kaip darbo rinka, nekilnojamo turto rinka, sudaromos geresnės bendrusios konkurencingumo sąlygos. Portugalijos vyriausybė e, tvirtai laikosi užsibrėžtų fiskalinių tikslų. Ispanijos vyriausybė parodė, kad yra pasiryžusi vykdyti griež, greitesnę reformų e, politiką ir sutvarkyti savo finansų sektorių. Taip pat Ispanijos vyriausybė įsipareigojusi padėti pamatus e, tvaresniai geroviai, netgi ir neįgyveninant atskirų programų. E, kai kuriuose šalise reformos vykdomos, pavyzdžiui, e, Italijoje siekiama reformomis e, pagerinti konkurencingumą, sumažinti administracinę naštą ir padidinti darbo rinkos lankstumą. Tai yra svarbios priemonės, jos padės šaliai pasiekti savo skalinės politikos tikslų visos šalis narės imasi veiksmų, kad sustiprintų savo finansinį fiskalinį stabilumą ir užtikrintų tvarų augimą. Taigi, nepaisant patiriamų iššūkių, e, visoje eurozonoje juntama pažanga ir eurozonos pamatai yra pakankamai tvirti. Eurozonos fiskalinis deficitas e, sumažėjo iki 3 procentų nuo BVP, užtikrintas e, kainų stabilumas, e, išorinės e, sąskaitos beveik subalansuotas, dėl visų šių priežasčių toliau reikia vykdyti reformas pakankamai užtikrinti. Taigi, kodėl ir toliau kai kurios rinkų segmentuose juntama įtampa. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad tiek euro zonos lygmenių, tiek atskirose valstybėse ekonomikos reforma yra vykdoma that the European Monetary Union Tačiau turime siekti, kad ES būtų sąjunga grindžiama stabilumu tiek nacionaliniu, tiek bendruoju lygmeniu. Nacionaliniu lygmeniu užtikrinti stabilumą galima vykdant reformas. Ir gyvendinti vizijas kurios buvo pristatytos viršūnių, pastarame viršūnių susitikime. Pagrindinis šios vizijos motyvas yra tai, kad, Europa, kad euras turi išlikti ir eurozona imsis visų reikiamų priemonių, kad euras būtų išsaugotas. Mano nuomonė, Van Rompuy, Mika Van Rompuy e, pagrindinė mintis buvo ta, kad buvo kalbama apie keturis pagrindinius blokus. Pirmiausia, finansinė rinkų sąjunga, kurioje yra prižiūrimi e, eurozonos bankai. Antra, fiskalinė unija su bendra biudžeto e, politika euro lygmenių ir su fiskalinė ir fiskalinė, fiskaliniu lygmeniu E, funkcionuojančią bendrąją valiutą. E, trečia, ekonominė unija, ekonominė sąjunga su savais mechanizmais tam, kad šalis galėtų e, klestėti ir galiausiai politinė sąjunga, kuri tvirtina politinius pamatus. Šie keturi pagrindiniai blokai, pagrindiniai pamatai turi būti pagrindas ir jų turi būti siekiama bendru, mm, bendrai. Darbas jau yra pradėtas ir mano nuomonė trys pagrindiniai dalykai e, verti ypatingo dėmesio. Pirmiausiai reikia toliau stiprinti fiskalinės, finansinės ir ekonominės srities atsakomybės pasidalinimo reikia sukurti sveiką ir stabilę monetarinę pinigų sąjungą. Antra, Europos monetarinė e, sąjunga yra svarbi sutarties dalis. Reikia apeliuoti į visas suinteresuotas šalis, kad jos pakerintų savo funkcionavimą ne tik tai sąjungos, bet ir nacionalinių lygmenių. Reikia reikalauti, kad būtų pavyzdingai įgyvendinama e, sutartis ir neatsisa, kad būtų nesisakoma įgyvendinti to, kas numatyta pirmajame sąjungos, e, pirmajame sutarties straipsnėje. Nėra jokios abejonės, kad jūs ir su kolegos Europos parlamento nariai, tiesiogiai išrinkti Europos piliečių atstovai toliau vaidins svarbu vaidmenį žengiant pagrindinius žingsnius link e, politinės sąjungos stiprinimo. Dėkoju uždėmesi. Ačiū. Toliau eisime prie klausimų, kaip paprastai būna diskusijose norėčiau priminti visiems, kad reikėtų pasistengti spėti per penkias minutės. Klausimas ir atsakymas turėtų tilpti penkias minutės. Jeigu ilgai klausite, gausite trumpesnį atsakymą. Nuo EPP Žampol Gosės, prašom. Merci, Ačiū, panė pirmininkė. Pirmininkė, norėčiau paprastomis savokomis kalbėti su jumis. Daug gerų dalykų paminėjote, daug žodžių pavartojote, Žodžiai buvo pakankamai išieškoti, tačiau kalbėdamas su savo piliečiais susidarau įspūdį, kad e, jie tikrai nevertina teigiamai nei krizės e, staciją, nei apskritai Europos staciją. Noriu pasakyti, kada imsimės tų veiksmų, e, kuriais būtų užtikrintas pasitikėjimas Europą tiek piliečių, tiek rinkų, nes tų veiksmų reikia imtis nedelsint. Antras dalykas dėl bankų sąjungos. 2010-aisiais parlamentas pareiškė, kuomet diskutavome dėl bankų priežiūros, norą sukurti tikrą bankų sąjungą, užtikrinant tarp transnacionalinė bankų priežiūra, kurią atliktų stipri Europinė institucija. Tuo metu Garcia Margario rengė atitinkamą pranešimą ir pateikė parlamentui įdomių pasiūlymų, kurių nepriėmė valstybės narės po dviejų metų. Vėl grįžtame prie bankų sąjungos idėjos. Tokią pastabą norėjau tik pareikšti. Mm-hmm. Taigi noriu paklausti, kaip ta institucija, kuri turėtų vykdyti bankų priežiūrą, turėtų užsitikrinti savo nešališkumą, kadangi būtų priklausoma nuo valstybių narių ir e, galėtų bešališkai įvertinti atskirų bankų subjektyvę padėtį. Ačiū. Ačiū, ponė Gozės, uždavėte tinkamą klausimą, taigi kada žodžius paversime darbais. Tai yra svarbus klausimas, atsakymas yra toks, kad jau pradėjome tą daryti savo įžanginėje kalboje. Minėjau, kad e, nemažai pinigų sąjungai priklausančių vyriausybių jau pradėjo vykdyti reformas daug kartų minėjau, kad jei palygintume dabartinį pasaulį su tuo, kuris buvo prieš pusę metų, tai yra 2011 metų lapkričio mėnesių, kuomet e, e, vyko, patyrėme daug problemų susijusių su įsiskolinimu, tai pasaulis šiandien yra visiškai kitoks, tiek turint omenyje fiskalinę konsolidaciją, tiek struktūrinį reformų vykdymą kodėl mes dar nejuntame, arba kai kurios bent jau valstybės nejunta šių veiksmų tiesioginės naudos. Manau, dėl dviejų priežasčių. Pirmoji susijusi su tuo, kad šios reformos dar tik pradėtos vykdyti po ilgametės netinkamos politikos, kurią vykdė daugelio tų šalių vyriausybės, taigi tie veiksmai dar pradėti pakankamai neseniai. Antroji priežastis, kad reikia visiškai gyveninti priimtus teisės aktus. Trečia, fiskalinės konsolidacijos fronte tos vyriausybės, kurios pakankamai skubiai ėmėsi veiksmų, sutelkė savo fiskalinės konsolidacijos pastangas ties mokesčių didinimu. Tai yra paprasčiausias būdas e, tokias skubos priemonės įgyvendinti ir mažiau dėmesio skiria išlaidų mažinimui. Dabar, <clears throat> kuomet tos skubotumo poreikis jau praeina. Reikia iš naujo peržiūrėti tas vykdomas priemonės, daugiau dėmesio skiriant išlaidų mažinimui ir e, mokesčių mažinimui atitinkamai arba mažesniam mokesčių didinimui. Taigi daugelis tų šalių, kurios taip nesielgia, patiria ekonomikos nuosmukį. Ketvirtoji priežastis arba aspektas struktūrinės e, reformos struktūrinių reformų procesai dar tik tai pradėti. Kai kurios reformos atneša trumpalaikį pranašumą, pavyzdžiui, konkurencingumo padidinimą e, gaminių arba darbo rinkoje, tačiau kitoms priemonėms reik, prireiks daugiau laiko tam, kad pajustume jų naudą. Nepaisant to, esama kitų problemų, kurios nebūtinai susijusios nacionalinių vyriausybių vykdoma politika per pastarąjį mūsų sustikimą. Čia jūsų komitete apie tai kalbėjome, tos problemos susijusios su Europos pinigų sąjungos ilgalaikės vizijos aiškumu ir tie keturi blokai, e, kurie keturi kertiniai akmenys, e, dėl kurių buvo sutarta vadovų taryba, yra pirmasis žingsnis e, siekiant tą aiškumą įnešti. Čia prasme vadovų taryba buvo sėkminga ir tai yra tačiau tik pirmasis žingsnis. Ačiū. Pirmininkė, aišku, suprantu, kad yra sudėtinga per penkias minutės atsakyti į tokius sudėtingus klausimus, tačiau tokios yra taisyklės. Dabar ar link klausim. Pirmininkė, noriu paklausti štai, ko vienas kitą veja Europos finansų sistemoje bankų skandalai. Aš manau, kad ECB galbūt uh, E, <clears throat> galėjo imtis geresnių veiksmų susijusių arba iškesnių veiksmų susijusių su Euriboro ir Vaiboro e, bazinėmis palūkanų normomis, kurios yra nustatomas. Ar manote, kad galima manipuliuoti palūkanų normomis ir teikti rinkoms e, netikrą informaciją tam, kad e, būtų galima išgelbėti e, kai kurios bankus. Atsakymas, manau, kad atsakymas į daugumą jūsų klausimų yra ne. Tačiau noriu e, atsakydamas į klausimą, ar ECB būtų galėjusi imtis e, tinkamesnių veiksmų, galiu atsakyti, kad e, taip galbūt būtų galėjusi, tačiau e, reikia tos vilties neprarasti ateičiai. Aišku, tos naujienos buvo pakankamai šokiruojančios, tačiau šiuo metu e, abiejose Atlanto pusėse vykdoma nemažai tyrimų susijusių su manipuliavimu finansinė informacija ir reikia stebėti, laukti, kaip pasibaigs šie tyrimai. Tačiau Frankfurte mūsų stebėsenos e, struktūrose galėjome konstatuoti, kad e, nuo pat pradžių e, buvo tam tikrų valdysenos problemų susijusių su bankais, kurie teikė duomenis ir kurie nustatinėjo tam tikras ribinės vertės kuriamis buvo grindžiama visa finansų sistema ir vykdomi sandariai. Ir aš esu tikras, kad šie e, aspektai e, ateityje bus e, <clears throat> nagrinėjami daug atidžiau. Dėl klausimo, ar sąžininga buvo teikti neteisingą finansinę informaciją siekiant išgelbėti bankų sistemą. Manau, kad atsakymas, manau, kad neteisinga ir apgaudinėti žmonės, tačiau nemanau, kad e, taip buvo bandoma išgelbėti bankų e, arba finansinę sistemą, nes E, bankai užtikrina finansinį stabilumą ir sutrikdžius arba sunaikinus finansinį stabilumą e, reikėtų mokėti už viską dar didesnę kainą. Taigi mums reikia tarp šių dalykų rasti tinkamą pusiausvyrą. Viena vertus mes nenorime e, švaistyti mokesčių mokėtojų pinigų, antra vertus norime užtikrinti finansinį stabilumą. Ir todėl būtent tas. Uh, krizės sprendimo fondas ir tam tikra e, krizės sprendimo struktūra yra labai būtina, nes nesugebėsime užtikrinti finansinio stabilumo nenaudojant mokesčių mokėtojų pinigų ir e, e, tai, tai yra būtina tam, kad galėtume išlaikyti veikiančią mokėjimų sistemą pirmininkė, dėl bankų sąjungos, neiškai atsakėte į Žano Polio klausimą, kaip ketinti išlaikyti savo nepriklausomumą, e, būdama arba likdami bankų priežiūros instituciją. Galbūt e, e, galėtumėte dar papildomai atsakyti į šį klausimą. <clears throat> Aš paprasčiausiai Galbūt vėliau apie tai atsakysiu, nes ponas Gozės uždavė per daug toli siekiančius klausimus. Supervisory arrangement. Forget that the proposals. Kurdami priežiūros organizme turime pamiršti, kad e, komisija pateiks pasiūlymus pasikonsultavusi su Europos parlamentu ir ECB, bet tai bus komisijos pasiūlymas. <clears throat> Kodėl sakote, kad ne? Kalbėtą sako, aš pabaigsiu. Pone pirmininkė, tarybos dokumente nurodyta, kad taryba turėtų dėl tos priežiūros spręsti, vadinasi, 136 straipsnis tik tai galiotų. Eurozona. It's, it's, it's true, tai tiesa, bet komisijos prerogatyva yra pateikti pasiūlymą. Kaip ten bebūtų, yra tam tikrų principų, kuriais turėtų remti šis pasiūlymas. Pirma, prisimenant viršūnų sustikimą, aš manau, kad tai tikrai buvo labai didelis žingsnis į priekį, būtent vadovų noras sukurti sėkmingą priežiūros mechanizmą yra labai svarbus. Todėl mes iš komisijos turime tikėtis stipraus pasiūlymo, pagal kurį ECB galėtų vykdyti savo įsipareigojimus nepriklausomai, drąsiai ir nebijodamas rizikuoti savo reputaciją. Mes visi to tikimės iš šio proceso, bet yra ir kitų klausimų, kuriuos reikia atsižvelgti. Turime rasti tokį sprendimą, kurį priėmus visgi išlaikytume monetarnės politikos nepriklausomybę nuo, priežiūri, nuo priežiūros. Bet reikia nepamiršti, kad 14 iš 17 besiderinčiųjų ir yra prie, priežiūros, mm, priežiūra vykdantys asmenys. Taigi, jeigu aš būčiau Italijos bankų, jeigu aš prižiūrėčiau Italijos e, banką ir sėdėčiau prie vieno stalo su tuo, kuris prižiūri Prancūzijos banką, na tai atsirastų visokiausių papildomų faktorių. Taigi reikia rasti tokį sprendimą, kuris neužkirstų kelio metalinės politikos nepriklausomumui, bet kartu kartu, kad tai būtų efektyvus priežiūros mechanizmas, atsižvelgiant į visas kitas sinergijas ir visus kitus faktorius. Nesakau, kad lengva tai padaryti, bet tokį sprendimą jau pačios yra prieimusios daugybė šalių praeitį. Taigi tai nėra kažkas naujo. Pasakysiu tik tiek. Žinios, patirtis, tradicija istorija, institucijos, kurios dalyvavo priežiūroje ir dalyvus priežiūroje būtent yra nacionalinio ligmens. Taigi tas sprendimas, ta schema, kurios centre bus ECB, visgi turės remtis nacionaliniais priežiūros institucijomis. Ir tai yra labai svarbu. Jau ir spaudos konferencijoje praeitą savaitę po šunų sutikimo sakėme, kad e, tai reiškia, kad ECB turės daugiau įgaliojimų, bet kai padidėja įgaliojimai, reikia desnio skaidrumo, didesnio demokrat, des, aiškesnės demokratinės valdysedos. Mes turėsime at, e, laikytis skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės taisyklių ir mes tai darysime. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau paaiškinti komiteto nariams, kad mes jau gavome leidimą paruošti atsakymą savo iniciatyvą į tarybos išvadas per koordinatorių posėdį rytoj mes apie tai kalbėsime. Tikriausiai rekordiškai trumpu laiku reikės priimti visus sprendimus. Ir, bet būtent taip mes reaguosime į, į, tas, į tai, ką gavome. Toliau kitas klausantisis ponas Klins. Ačiū. And there is a fear that the time that it will take to set up and develop the full banking union. Sprendžiant e, iš praeitos savaitės už nusitikimo, supratome, kad per ilgai truks viso šito mechanizmo sukūrimas ir eurozona neturi tiek laiko uh, Turint galvoje šias aplinkybės, kaip manote, ar ECB galėtų žengti drąsių žingsnių, tokių kaip, pavyzdžiui, praplėsti, praplėsti savo veiklą ir įtraukti ne ES išlistas obligacijas ir akcijas? Žinau, kad praeitie jūs tokią galimybę atmesdavote. Ir kaip manote, gal bankai galėtų uh, ECB um, kreditus atiduoti ne grinaisiais, o kitais būdais. Ačiū. Said, Ačiū. Kaip ir sakė pirmininkė, labai apmaudu dėl to, kad pen, keliomis minutėmis reikia apsiriboti, užduodant tokius um, protingus, sudėtingus klausimus reikia pasakyti tiek, kad visi žingsniai, kurių ėmėmės pirmieji žingsniai, kaip kad per, po praėjusio vadovų tarybos sustikimo, buvo atmesti bent iš pradžių. Ir tuo pat metu buvo keliama labai daug įvairių klausimų dėl tų veiksmų. Nors e, atsakymų iš karto į visus klausimus juk negali rasti į tuos klausimus, kuriuos e, numato atsakyti vadovų taryba. Kaip tik šiandieną skaičiau labai įdomų straipsnį apie tai, kad bankų sąjunga yra apskritai klaidingas kelias spręsti problemas, kadangi nėra būdo sukurti bankų sąjungą. Kągi, nežinau. Pažiūrėkime. Aš manau, kad tą padaryti galima. Ir pirmas žingsnis yra būtent tinkama priežiūra. Antras dalykas, sakoma, kad e, tai klaidingas kelias vien dėl to, kad netinkamas laikas pasirinktas, kad neįgyvendinsime to tikslo, bet e, čia reikėtų vertinti visas pastangas, visų dalyvių pastangas dedamas į šį procesą. Ir galiu paliudyti, kad iš tikrųjų visi dirba labai sunkiai, kad galėtų pateikti pasiūlymą iki rudens. Tad tiek pasakytina apie priežiūros pusę. Bet lygiai taip pat galime pasakyti, kad visi proceso dalyviai yra puikiai įsisamoninę tai, kad mes dabar kalbame apie ilgo laiko tarpio Europos e, pinigų sąjungos stabilumą. Dėl to visi dalyviai yra pasižventę tam procesui, visi puikiai supranta, kad e, laiko švaistyti nebegalime Tada aš, manau, esu kiek labiau įsitikinęs tos idėjos e, teisingumu negu daugelis vadovų tarybos dalyvių. Situacija tikrai komplikuota. Ir e, kai sudėtingumas e, tik didėja ir sprendimų kiekis ir sprendimų spektras taip pat irgi didėja. Ir visus juos reikia įvertinti kai kuriuos praeitie buvome atmetę, kai kurie nuolat vis kartojasi. Bet Europos centrinis bankas, laikydamasis savo įgaliojimų ir bereikalo nedidindamas rizikos savo balansę, daro viską, kad būtų išpildoma išpildomas pagrindinis jo tikslas, tai yra kainų stabilumas, e, vertinant iš abiejų pusių visoje eurozonoje. Ir šalutinis to produktas finansinis stabilumas be abejo yra mūsų tikslas. Ir praėjusį kartą, kai komitete kalbėjomės, sakėm, kad likvidumo linijas paliksime atviras visiems, visiems bankams eurozonoje. Dar galiu pridėti dabar, kad tikrai esam suinteresuoti visų idėjų tolimesnių ištyrimų ir toliau nuodugniai viską analizuojame, bandome svarstyti visus variantus, ko galima būtų imtis, stengiantis e, išspręsti dabar susidariusią krizę. Toliau Filip Lamberts. Ačiū. Pone pirmininkė. Jeigu bankų sąjunga, pone pirmininkė, jeigu bankų sąjungos sąjunga bus įkurta. Daugelis mm, valstybių vadovų, taip pat ir jūs sakote, kad ECB vaidmuo turėtų e, sustiprėti. Ir ponas Van Rompuy taip pat sakė, kad reikėtų sumažinti tą demokratijos spragą, kuri šiuo metu yra susidariusi. ECB yra bankas, centrinis bankas, kuris mažiausiai turi kam atsiskaityti, palyginti su visais kitais pasaulio centriniais bankais. Jūs neturite tikti ataskaitų dėl kasdienio operacijų, vykdomų dėl kitų dalykų. Taigi mes e, lyg pereitume prie Kinijos e, vykdomo režimo ir Kinijoje viską valdo vyriausybė, o čia būtų atvirkščiai, Europos centrinis bankas tartų galutinį žodį. Mes perinam prie, prie totalitarnės um, ekonomikos režimo, taip išeitų. Nes Europos centrinis bankas pasakys, kurie veiksmai yra teisingi. Taigi kaip mes turėtumėm jumis pasitikėti, suteikiant jums dar daugiau nepriklausomumo, dar daugiau įgaliojimų. Taigi arba užtikrinkite didesnį skaidrumą, e, jau kalbėdami apie veiksmus kuriuos dabar vykdote. Čia reiktų prisiminti 129 straipsnį starties, kur mes galime keisti e, kai ką Europos centrinio banko e, veikloje, galvodami apie didesnį skaidrumą. Taigi, ką ketinate, kaip ketinate į tai sureaguoti? Ačiū už pastabas. Galiu pasakyti, kad mes tikrai neprašome daugiau įgaliojimų. Ne. Europos Sąjungos Euro, Europos vadovų taryba prašo kurti atitinkamą mechanizmą ir nori pritaikyti tam tikrą sutarties straipsnį. Ne mes prašome tų įgaliojimų. Ir iš tikrųjų reiktų aiškiai paklausti, kokiamis sąlygomis būtų suteikiami didesnį įgaliojimą Europos centriniam bankui. Nes be tos iš ankstinės sąlygos tikrai galima apie tai pamiršti. Jeigu kas nors daroma blogai, tada kam tą iš viso daryti? O dėl kitos klausimo dalies ne visai tikriausiai su jumis sutikčiau. Man atrodo, mes dirbame skaidriai. Ir būtent tai, kas vyksta šiandieną, ir rodo mūsų skaidrumo lygį. Spaudos konferencijose tai matyti, mūsų biuletenyje leidžiamame pasisakymuose, tai atsispindi. Visi Europos centrinio banko nariai kalba labai atvirai ir aiškiai kad jeigu turite kokiu nors pasiūlymu, kaip mums e, dirbti dar skaidriau, mielai. Dėl SMP, pavyzdžiui, programos galbūt galėtume čia skaidrumo, skaidrumo padidinti. Yra sutartis. Jeigu norite keisti sutartį, imkitės to. Tokia yra situacija. Pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai leiskite Europos centrinio banko pirmininkui pirmiausia atsakyti į klausimus. Taigi dabar dėl paskutinės jūsų minties. Neretai Europos centrinio banko pirmininkas, nebūtinai pirmininkas, kartais ir nacionalinių centrinių bankų vadovai kalba apie mm, siauras ribas, kuriuose galima imtis monetarinės e, politikos priemonių. Aš nekalbu už nacionalinių centrinių bankų vadovus, bet galiu kalbėti už save. Komet yra įprastinė situacija, kai nėra susidarę einamųjų sąskaitų e, balansų deficitai, kai nėra susiskaldimo eurozonoje, kai nėra poreikio vykdyti struktūrinės reformas ir taip toliau ir panašiai, galėčiau vardyti be galo be krašto, kai valstybių biudžetai Mm, sureguliuoti, tvarkyti, tuomet mūsų tikslas vidutiniu laikotarpiu visai eurozonai kartu numato ir finansinio stabilumo užtikrinimą. Bet jeigu nevykdai struktūrinių reformų, jeigu nėra e, stabilių balansų, jeigu vyksta susiskaldimas eurozonoje, tuomet jau neįmanoma užtikrinti finansinio stabilumo. Jis nebeišplauks iš kainų stabilumo tikslo savaime. Taigi dėl to ir kalbama dabar vis daugiau apie tą tradicinę veiklos rytį ir apie tai, kad ir Europos centrinis bankas vis dažniau apie tai užsimena, kad reikia stabilių viešo sektoriaus finansų, pavyzdžiui. Ta būtinai reikia užtikrinti. Iš tikrųjų, dar palauksime gal dienos, kada jūs pasisakysite dėl kompensacijų bankininkams ir tada įvertinsim jūsų atsakymą. Aš jau nekartą pasisakiau dėl to. Ir kaip um, Europos centrinio banko vadovas, kaip Europos centrinės bankų sistemos vadovas apie tai pasisakiau. Jau nekartą diskutavome. Ir ne tik tai. Jūs klausėte dėl to, kaip tam tikras pelnas, jo dalis turėtų būti padalyjama tarp akcininkų. Pirmininkė, atleiskit, bet vis dėlto tai nėra dialogas tarp Filipo Lambertso ir Europos Centrinio banko pirmininko čia šiandieną vykstantis. Filipai. I'm sorry, but uh, I, I think I've explained to you why we are. Manau, kad paaiškinau Jums, kodėl mes uh, elgiamės taip, kaip elgiamės jeigu e, jūsų einamosios sąskaitos e, balansas nėra užtikrintas, tai reikia e, gerinti konkurencingumo padėtį ir todėl reikia imtis tam tikrų veiksmų. Keis Winburn dabar. Atsiprašau, ponė Dragi, kad šiek tiek pavėlavau, mane informavo trumpai apie iki šiol užduotus klausimus ir jūsų atsakymus, taigi pasistengsiu jų nekartoti. Man įdomus, tačiau buvo jūsų komentarai dėl bankų sąjungos ir jos poveikio eurozonai ir visoms 27 ES valstybėms narėms. Taigi, ką manote apie bankų sąjungos poveikį ir jos sukūrimo padarinius, ypač turint omenyje būtinybę e, sukurti bendrąją finansinių paslaugų rinką. Ačiū. Atsakymas, jūs iškėlėte labai sudėtingą klausimą, noriu pasakyti, kad e, bankų priežiūros centralizavimas svarstomas dėl padėties, į kurią patekus, patekęs yra euras, tačiau ne Europos Sąjunga. Nepamirškime, kad daugumą mūsų diskusijų šiandien e, susijusi su euro zona. Tačiau pritariu Jums visiškai, kad turim imtis šių veiksmų išlaikydami bendrąją rinką. Turime rasti būdų, kaip pasiekti abu tikslus, nes jei nesugebėsime pasiekti vieno, tai yra sus, susilpnės euras, tai nesugebėsime baigti kurti bendrosios rinkos ir dėl to susilpnės visa eurozona. Taigi pritariu komisijos pasiūlymui, kad reikia siekti abiejų tikslų. Ačiū. Marisa Matijos dabar. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Noriu grįžti prie pradžioje užduotų klausimų dėl bazinių palūkanų normų sumažinimo 25 e, baziniais punktais. Jūs e, kalbate, jūs minėjote, kad tokia yra ECB ateities vizija. Manau, kad e, mes tokiai vizijai nepritarėme. Kalbu apie tai todėl, kad ECB pirmininkas minėjo, jog šią priemonę siekiama kontroliuoti infliaciją. 2011-aisiais infliacija buvo kontroliuojama, tačiau du kartus reikėjo mažinti palūkanų normas. E, nepaisant to, ekonomika atsigavo labai nežymiai. Taigi noriu paklausti šiomis aplinkybėmis arba atsižvelgiant į šį kontekstą, galbūt uh, nebūtinai reikėjo mažinti palūkanų normas, nes ekonomika neatsigauna ir jos atsigavimo prognozijas taip pat nėra labai optimistiškus, galbūt e, būtų buvę išmintingiau išlaikyti buvusias bazinės palūkanų normas, kol kas e, neigiamų palūkanų normų neturime. Tačiau galbūt e, kada nors ir tai ateis. Galbūt Europos centrinis bankas turėtų daugiau dėmesio skirti infliacijos e, <clears throat> tikslams naujiems ir atsižvelgti labiau į padėtį rytų Europoje. Jūs minėjote Portugaliją, teikdamas, kad e, Portugalija siekdama užsibrėžtų biudžeto subalansavimo tikslų daro pažangą, tačiau jei būtų sukurta bankų sąjunga, noriu paklausti, ar atitinkamai pasikeistų Portugalijoje vykdomos programos. Pirmininkė, noriu priminti, kad klausimas neturėtų būti užduodamas ilgiau nei minutė. Kokia buvo paskutinė jūsų klausimo dalis dėl Portugalijos? Mano paskutinė dalis dėl Portugalijos buvo susijusi su aplinkybė, kad jeigu būtų išduodamos Europinės bankų veiklos licenzijos, ar būtų galimybė pakeisti atitinkamas e, ekonomikos gavinimo programas Portugalijoje. Trejetą. Atsakymas. pastaraisiais metais buvo minėti e, du palūkų normų pakelimai, kurie susiję su ekonomikos nuosmukiu. Manau, kad dabartinė padėtis yra susijusi su pastarųjų metų rūpjūčio rugsėjo mėnesio įvykiais kuomet e, rinkos prarado pasitikėjimą, ypač antrąją, antrąjį metų pusmetį. Tas pasitikėjimas buvo visiškai prarastas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai dėl to, dėl e, bankų finansavimosi poreikio, kuris sudarė 240 milijardų eurų bankinių obligacijų per pirmąjį ketvirtį, plus 300 maždaug e, milijardų valstybių skolinimus obligacijų per pirmąjį ketvirtį. Dauguma eurozonos bankų nustojo skolinti lėšas dėl to, kad negalėjo patenkinti skolinimuose poreikio. Todėl mes turėjome imtis atinkamų veiksmų siekdami išspręsti šią finansinių lėšų poreikio problemą. Tačiau e, dabartinė eurozonos padėtis e, buvo susijusi ne su palūkanų normomis, tačiau o su e, nepakankamu likvidumu ir primtų politinių sprendimų įgyvendinimu. Kita priežastis yra dabartinis eurozonos susiskaidimas, dėl kurio dar labiau padidėjo lėšų e, poreikis, kadangi tos lėšos necirkuliavo iš vienos šalies į kitą. Ir e, tai sudaro bendrą dabartinės padėties vaizdą. Ko, kai suvokėme, kad e, vertinant e, vidutinio laikotarpio kainų stabilumo aspektu infliacija e, vystosi teisinga linkme, tuomet rėmėmės atitinkamų veiksmų. Ar ta padėtis ir toliau bus tokia, manau, kad niekas negali atsakyti šio klausimo. Čia nenoriu užduoti, nes žinau jūsų poziciją, kad nereikia imtis iš ankstinių supareigojimų, e, nes e, ACB valdyboje reikia imtis veiksmų įvertinant e, įvairius dabarties padėties aspektus. Dėl Portugalijos galiu pasakyti, kad neperžengdami, neviršydami savo įgaliojimų, imamės visų veiksmų būtinų, kad pagerintume eurozonos padėtį, ypač kainų stabilumo aspektu iš e, abiejų pusių vertinant kainų stabilumą. Sambo Tero. Ačiū, pirmininkė. Po paskutinių užsienio viršūnių sutikimo buvo daug neiškumo dėl to, kas buvo, dėl ko buvo nuspręsta primtas sprendimai, dėl ko nebuvo primti sprendimai. Ir tarybos vis tęsiasi, žingsnis į priekį, žingsnis atgal. Ir maždaug 48 valandas tęsiasi tų sprendimų geriai poveikiai, gerasis poveikis, teigiamas poveikis. Nesvarbu, ar didelė pietų valstybė kažką pareiškia, ar maža šiaurės valstybė kažką pareiškia, tie pareiškimai visiškai niekiniais paverčia bet kokius sprendimus. Taigi, kaip manote, ką reikėtų daryti, kad atstatytumėm eurozono stabilumą ir patikimumą? Ar, turime, ar visgi turėtume susitaikyti su tuo, kad šita padėtis, kuri jau tęsiasi keletą metų, tęsis ir dar ne vienerius metus? Ačiū. Jūs teisus kalbėdamas apie tai, kad apie tai, kaip buvo skirtingų procesų dalyvių pristatytos e, viršūnių sustikimo išvados. Jūs teisus. Viršūnių sustikimas yra tam tikras procesas, kurio patikimumas priklauso nuo vairių, nuo įvairių faktorių. Pirmiausiai, kad dalyviai yra politikai savo šalyje ir turi tam tikrą reputaciją ir tam tikrą uh, tam tikrą vaidmenį ir svarbu, kad jie išvykę iš viršūnių sutikimo nepateiktų paaiškinimų ar pareiškimų, kurie būtų priešingi tam, ką jie patys e, priėmė tame sustikime. Ir tai yra labai svarbu, norint e, daryti pažangą. Tikiu, kad ateityje padėtis pagerės, lyginant su tuo, kai buvo elgiamasi praeitie. Jūs užduot klausimą, klausimą apie ECB patikimumą. Žinoma, ECB gali daug nuveikti šioje srityje. Yra sakoma, kad mes galime daug pasakyti ir daug padaryti, bet faktas tas, kad kai pasakai, labai sunku tą ištaisyti, nesvarbu, ką bedarytum. Išlaikyti patikimumą galima tik tai darant tai, kas yra tinkama dirbant kartu, kad, mes, kad mus matytų kaip veikiančius kartu, žengiančius koja kojon. Taip pat labai svarbu laikyti savo įgaliojimų, neperžengti įgaliojimų ribos. Galima, žodį, galima paprašyti, negalima prašyti mm, ES institucijų dirbti uh, ne savo įgaliojimų ribose, nes tokiu atveju tikrai nebus sustiprintas patikimumas, jisai bus sugriautas ne tik tai tos institucijos patikimumas, bet ir visos ES. Taigi reikia laikyti savo įgaliojimų ir tai bandyti e, vidutiniu laikotarpiu užtikrinti stabilumą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dabar EPP vardu ponas Pablo Felba. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponia Dragi. Kaip jau buvo kalbama, e, buvo žengtas didelis žingsnis per pastarą į viršūnių sustikimą. E, tai dėl didesnės bankų sąjungos ir taip toliau mes visi tam pritarėm. Ir kaip ponas Gusė sakė, Europos parlamentas jau senai kalba apie bankų sąjungą, kurios, kuri būtų paremta trims ramšiams - Europos bankų priežiūra, indėlių garantavimo sistema ir obligacijų išpirkimo fondų. Žinoma, mes visi pritarėme ir jūs irgi laikotės tokios nuomonės, kaip jūs per savo pasisakymą ir sakėte. Bet e, dar yra įvairiausių abejonių, pavyzdžiui, dėl centralizuotos e, priežiūros E, buvo aišku iš išvadų šio e, viršūnių sutikimo, kad per pasarąsias savaitės mes gausime komisijos pasiūlymą. Jeigu ECB vykdys priežiūrą, norėčiau paklausti, kaip jūsų nuomonė e, bendradarbiaus ECB ir e, bankai, kurios neda, nėra prisijungusios prie Euro, eurozonos. Be to, kuriuos bankus reikėtų prižiūrėti? Ar visus, ar tik tai e, tarptautiniu mastu veikiančius ir sisteminius bankus? Kalbant apie kitus du ramščius, apie indėlių garantijų sistemą ir apie išpirkimų fondus, dar norėčiau paklausti, kokia schema ECB nuomonė yra pati tinkamiausia gyveninti šiems ramšiams. Ir dar kartą dėkoju, ponė Dragi. Well, you. You, you... Ačiū Jūs tikrai užduodate labai sudėtingus klausimus, juos atsakyti yra sunku, nes procesai vis yra ką tik prasidėję. Yra dvi nuomonės, kiek bankų reikėtų prižiūrėti. Net galima sakyti, kad yra trys nuomonės. Pirmoji nuomonė. Tik tuos bankus, kurie dirba įvairiose šalise, sistemiškai svarbius bankus, būtent tuos, kurie bankrutavimo atveju turėtų įtakos visai Europos Sąjungai. Antra, taip sakant, mokykla ar nuomonė sako, kad sistemiškai svarbios įstaigos yra ne tik tai įvairiose šalyse veikiančios bankų įstaigos, bet ir labai stambios vienoje šalyje veikiančios finansinės įstaigos. O trečioji mokykla sako dar kitaip. Ne. Sako, norėdami ka, neiškraipyti rinkos ir konkurencijos, reikėtų prižiūrėti absoliučiai visus bankus. Šiandien ryte skaičiau straipsnį ir ten buvo minima net 6100 kažkur bankų, jų yra tikrai labai daug. Reikia nepamiršti, kad mes E, kad, kad ir priež, nacionalinės priežiūros institucijos turės labai svarbu vaidmenį. Mes nepradėsime nuo nulio, nes dabar jau yra tiek priežiūros institucijų, kiek, kiek bankų. Virš 600 milijonų, 6 tūkstančių. Ir kartais jiems dirbti sekasi puikiai, kartais sėkmė lydi mažiau. Uh, Bet būtent tada bus. Bet vat, būtent tada čia bus mūsų darbas, kai priežiūra nesiseks, tada mes imsimės veiksmų. Pagrindinė mintis yra sukurti priežiūros instituciją, kuri būtų aukščiau nacionalinės priežiūros institucijos ir jinai būtų stipresnė ir ta priežiūra būtų taikoma pirmiausia stambiems bankams. Nes iš tikrųjų galima sakyti, kad nacionalinės priežiūros institucijos turi daug daugiau žinių ir galimybių tinkamai prižiūrėti nacionalinius, ban... E, viena šalyje veikiančius bankus, negu kažkokia priežiūros institucija, kuri visiškai kitur dirba ir tos situacijos neišmano. Taigi, kaip tam bebūtų, yra šitos trys nuomonės. E, ir esu tikras, kad dabar dabartinė tvarka ir ateityje priimta tvarka mums padės rasti geriausią sprendimą. dabartinė tvarka yra labai įvairialypė, labai giliai, išsamei paplitusi visoje euro, eurozonoje ir nu, remiantis šią tvarką galime tikrai sukurti naują tvarką, kuri bus tinkama eurozonai ir Europai. Ačiū. SRD frakcijos vardu Udo Bulman. Pirmininkė Dragi, Europos stabilumo mechanizmas turėtų, anot valstybių ir vyriausybių vadovų pasisakymų po paskutinio susitikimo, perimti daugiau užduočių, turėtų imtis aktyviau savo vaidmens, bet e, išteklių apimtis lieka ribota. Jeigu neklystu, 400 milijardų beveik. Bet tai yra mažiau negu yra finansavimo apimtys Italijos ir Ispanijos atveju, pavyzdžiui. Ir fondas kuris turėtų perimti daugiau užduočių, bet tuo pat metu yra ribojama savo turimų išteklių, pasiunčia tikriausiai neteisingą žinutę rinkoms, nes e, neaišku, ar tai sprendimo dalis, e, ar sprendimo dalis ar problemos dalis. Toliau m, išminčiai ekonomikos, e, nuolat pasisakantys ekonomikos temomis, taip pat ir po vadovų tarybos sustikimo pateikė savo nuomonę argumentuotą dėl skolų mažinimo ar padengimo priemonių, kaip ilgalaikės priemonės įvedimo ir toje specialioje ataskaitoje sakoma, kad e, iš tikrųjų nei E, su ES teisė, nei su Vokietijos e, teisės normomis e, tie sprendimai, kurie galėtų būti priimti, nesikirstų. Taigi, ar jūs pasisakytumėte už tai, kad būtų priimtas skolų padengimo paktas? Ačiū. Iš pat pradžių turėčiau pasakyti, kad mes vertiname ir ESM, ir EFSF išteklius kartu. Tai yra 7-800 milijardų tuomet jau. Tai jau kiti masteliai tuomet negu jūsų minėti, bet be abejo ir dydis išteklių apimtys svarbus, svarbios, bet e, taip pat ir pats veiksmingumas priemonių, kurių įmamasi. Jeigu pažvelgsime į FSF pradžią, jeigu neklystu, prieš trejus metus jis buvo įkurtas ir tuo met skirta lėšų suma buvo laikoma gal per maža daugelio, bet e, nemanyta, kad, e, kad tų lėšų taip smarkiai pritrūks, kaip kad matome dabar po poros metų. Bet kaip ir sakiau, nesvarbu pats e, dydis, dydis fondo, bet priemonių veiksmingumas. Ir viskas pat, buvo padaryta taip, suformuotas fondas taip, kad iš tikrųjų atrodė, kad bus labai sunku juo pasinaudoti. Taigi čia svarbu imtis pagrindinių žingsnių, kurių rėmėsi vadovai. ESM tapo lankstesnis, prieinamesnis negu anksčiau. Mes lik kūrėme didžiulę ugnesenę apsauginę, bet e, panašu, kad ji netlaikys didžiulės ugnies, nuo kurios bandoma apsisaugoti. Tai buvo. Ir dabar mechanizmas tapo lankstesnis ir tinkama priežiūra yra užtikrinta, be abejo, sąlygos tam tikros turi būti išpildomos. Ir nors tai yra antrinės sąlygos, bet vis dėlto jų turi būti laikomasi. Taip pat yra koncentruojamas į rinkos operacijas ir vėlgi tik laikantis tam tikrų sąlygų, kaip jau ir kažkas kitas anksčiau kalbėjo apie vadovų sustikimą. Daug įvairių požiūrių buvo išsakyta. Bet mes turime aiškiai pasakyti, kad EFSF yra lankstus mechanizmas, bet taip pat išsaugantis sąlygas, kurių būtina laikytis, norint juo naudotis. Tokia buvo mintis jį kuriant. Taigi, 800 milijardų lėšų čia sutelkta, mechanizmas tapo lankstesnis ir dabar jo bus tikrai bus galima pasinaudoti. Ir nebūtinai tai padidins e, atitinkamos valstybės narės valstybės skolą. Tai yra labai svarbu. Kadangi ir vėl tie sprendimai, kurie buvo priimti pirmą kartą per praėjusį vadovų sustikimą, bando mm, numatyti tą sąsąją tarp bankų ir, ir valstybės skolos susidarančios. Galbūt žmonėms atrodo, kad reikėtų daryti dar daugiau, bet vis dėlto tai buvo pirmieji žingsneliai, kurių buvo imtasi. Aš tą ir pasakiau po vadovų sustikimo, man tikrai patiko jo rezultatai. Tai bent jau šis tas. Taip ir dar papildysiu. Dėl skolų padengimo fondo ir kitų panašių pasiūlymų. Negalima jų vertinti vien tik atskirai juos pažvelgus, izoliuotai. Kalbant apie bet kokį pasiūlymą, kuriuo siūloma bendromis išgalėmis padengti skolas, galvojant apie bendrą kitų valstybių narių skolų padengimą ir abipusiškumo principo taikymą čia, visą laiką reikia vertinti visumą mes pamažu judame fiskalinės sąjungos link. Bet fiskalinė sąjunga negali būti pradedama kurti nuo pervedimų sąjungos. Nes reikia vertinti tą perspektyvą, kai valstybės narės jau parodys savo sugebėjimą stovėti ant savo pačių kojų ir nebeprašys pagalbos iš išorės. Tas pasiūlymas pats savaime, kaip ir kiti, gal tikrai neblogas, bet vis dėlto reikia viską vertinti pailiui, tam tikrai lės tvarka ir um, bendram kontekste, o net skirai izoliuotai. Ačiū. Remo Tremoza, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu du klausimus jums užduoti angliškai. Neseniai buvo pripažinta, kad e, pinigai, e, kurie buvo skirti Ispanijos bankams, nepasiekė to šalies įmonių ir namų ūkių. Kokiu veiksmu reikėtų imtis, kad uh, pagerintume Ispanijoje pinigų politikos skaidrumą. Kalbant apie Ispanijos valstybinių bankų rekapitalizavimą ES mokesčių mokėtojų pinigais, kokios turėtų būti prielaidos, kad tie bankai būtų uždaryti. Pratesant Filipo Lamberto klausimą, Nor, dėl skaidrumo noriu paklausti, kada ECB teiks tokias ataskaitas kaip Federalinė rezervo bankas, kaip Švedijos, Anglijos ir kitų šalių bankai. Ačiū už Jūsų tris klausimus. Pirmasis yra susijęs, susijęs su LTRO. Tai yra ilgalaikėmis refinansavimo operacijomis. Jos buvo kritikuojamos dėl dviejų skirtingų priežasčių. Jūs labai mandagiai pareiškite savo kritiką dėl to, kad šios priemonės nepasiekė realiosios ekonomikos kita išsakoma kritika yra beveik priešinga. Tai reiškia, kad e, jeigu jūs tiesiog negalite pirkti vyriausybių obligacijų, tai teikėte pigias paskolas bankams, kad pastarė galėtų įsigyti vyriausybių obligacijas apeinant tam tikrą sistemą. abi šios kritikos rūšis turi vieną bendrą dalyką, tai yra mes negalime bankams nurodinėti, kaip jie turėtų elgtis su, su iš ECB gaunamais pinigais, galbūt tik tam tikras gairės galime nustatyti, tačiau nedaugiau. Nacionaliniu lygmeniu yra labai sudėtinga e, kažkaip nustatinėti tokias e, taisyklės arba pinigų panaudojimo paskirtį nustatyti ir manau, kad e, tiek nacionalinių lygmenių, tiek eurozonos lygmenių tai net neturėtų būti siekiamybė, ypač dėl ilgalaikio poveikio galbūt e, trumpalaikėje perspektyvoje būtų galima apie tai kalbėti, tačiau ne ilgalaikėje. Noriu specifinį pavyzdį Jums pateikti. 80-metį Italijoje e, buvo parengta visapusiško vidaus kredito koncepcija, kuomet centrinis bankas e, pagal tą koncepciją, centrinis bankas galėjo nustatyti, kiek kokią paskolų dalį turėtų teikti vyriausybė, kokią privačiajam sektoriui už tinkamai palūkanų normas. Ir pagal, e, dėl šios sistemos bankai neturėjo pakankamai kapitalo, e, jie buvo priversti skolinti savo lėšas blogiems klientams ir dėl to 20 procentų infliacija kilo Italijoje. Taigi aš nemanau, kad ilgalaikėje perspektyvoje e, toks pasirinkimas būtų vertas dėmesio. Tačiau netgi jeigu tokį kelią pasirinktume, tai turėtume numatyti ir sukurti atitinkamas eurozonos atskirų bankų stebėsenos mybės ir tokių bankų e, kurie iš mūsų skolinosi, yra daugiau nei šimtas. Mes turime, e, jeigu užtik, norėtume užtikrinti, kad e, tos pasiskolintos lėšos pasiektų tos adre, adresatus, apie kuriuos jūs kalbate, būtų labai sudėtinga. Idėja arba pasiūlymas įsikišti e, tuo metu, kuomet ECB e skolina lėšas, būtų nepageidautina, tačiau būtų galima ją svarstyti, jeigu iš tiesų paaiškėtų, kad uh, tos ilgalaikės ir finansavimo operacijos nebuvo naudingos visoms eurozonos valstybėms, tačiau taip nėra, nes kai kurie bankai, e, kuriems skolino ECB e, perskolintas lėšas mažos įtims įmonėms, tai yra realiai ekonomikai kitose šalise galbūt nebuvo svarbu, kam tos lėšas buvo perskolinamos, o, o trečiose pasitaikė ir tam tikrų neigiamų apraiškų nacionaliniai e, <coughs> reikėtų galbūt daugiau dėmesio skirti tam tikroms perskolimo taisyklėms, kurios veikia atskirose valstybėse narėse, e, nes pagal jas e, yra sunku skolinti realiai ekonomikai, taip pat kitose valstybėse jų balansai yra labai daug blogų paskolų, kurių reikia atsisakyti arba e, atsikratyti. Taigi reikia užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą, pasitelkti tam tikrus svertus. Dangi labai dėl to sunku atsakyti jūsų klausimą, nes atskirose valstybėse skirtingai reaguojame tos pačius veiksmus. Tačiau mes, nepaisant to, ėmėmės kai kurių veiksmų siekdami padidinti tikimybę e, to, kad pasiskolinus lėšas iš ECB, jos bus perskolinamos realiai ekonomikai. Mes e, pakeitėme e, įkaito taisyklės, atrinkdami bankus, kurie gali skolintis iš ECB. Tai reiškia, kad e, kaip e, užstata už e, iš atsibagaunamas paskolas šie gali pastarajam suteikti privačiam sektoriui teikiamas paskolas. Tai yra konkrečios priemonės, kurių mes ėmėmės ir kurios yra taikomos. Žinome, mes labai apdairiai turime elgtis vertindami ECB prisijimamą riziką. Atsiprašau kad e, labai e, ilgai atsakinė klausimą pirmininkė. Buvo užduos klausimas, kaip versti bankų susidaryti ir e, ar savo posėdžių protokolus viešinsite. Pirmininkė, aš galiu užduoti dar papildomą klausimą, kaip galima priversti bankų susidaryti. Visose šalise šiuo metu vyksta procesai, kuriems pirmiausiai kurios pirmiausiai tvarko vyriausybės ir bankų priežiūros institucijos. Tradiškai procesas yra toks, nacionalinė priežiūros institucija įvertina tą aplinkybę, kad e, tam tikras bankas e, yra nemokus, tada vyriausybė turi nuspręsti, kaip elgtis, nes dažnai bankų uždarimai daro poveikį nacionalinių vyriausybių biudžetams. Taigi čia reikia kalbėti apie bendrą procesą, kuomet priežos institucija nacionalinė praneša vyriausybei arba um, jos struktūroms, kurios atsakingos už bankus, kad reikia uždaryti tam tikrus bankus ir tuomet vyriausybė įsikiša kodėl mes neskelbėme viešai savo posėdžių protokolų, toks buvo užduotas klausimas. Sharon, manau, kad nuo ECB veiklos pradžios tas klausimas užduodamas ir manau, kad buvo užduodamas taip pat mano pirmtakas. Aš esu tikras, sako pirmininkai, kad pati kelis kartus tą klausimą uždaviau. Man šis klausimas buvo užduotas per mano kandidatūros svarstymą šiame komitete taip pat esama svarių priežasčių, kodėl taip elgiamasi. Mes esame eurozonos, o ne vienos šalies bankas. Mes siekiame visomis išgalėmis išlaikyti atskirų centrinių bankų valdytojų nepriklausomumo, kuomet e, bankų valdytojai posėdžiauja centrinio banko valdyboje e, prie jų pavardžių nėra jų atstovaujamos šalies pavadinimo, tik jų pavardės. Taigi neskelbdami posėdžių protokolų mes e, stipriname nacionalinių centrinių bankų nepriklausomumą. Taip pat tai susijęs su skirtingomis e, viešų ryšių strategijomis, e, kurias, kurių laikosi atskiri centriniai bankai. Junktinėse valstijose, Junktinėje karalystėje strategija yra tokia, kad kuomet yra paskelbiami posėdžių protokolai, kuriuose teigiama, kad trims metams yra nustatomas tokios ir tokios palūkanų normos. ECB atveju mūsų uh, Šių ryšių strategija yra kitokia, tačiau nereiškia, kad ji mažiau skaidri. Mūsų tikslas yra užtikrinti vidutinio laiko tarp kainų stabilumą visoje eurozonoje. Ir e, mūsų strategijos, strategija susijusi su infliacijos ribojimu bei e, siekis e, daryti atitinkamą įtaką rinkai, kiek tai susijęs su infliacijos politika ir kitais mano minėtais aspektais. Tačiau esame pasirengę išklausyti ir jūsų pasiūlymus, kaip didinti skaidrumą. Taip pat noriu priminti, kad aš pats rengiu daug spaudos konferencijų, daug pranešimų skaitau ir e, spaudos konferencijose ir mano sakomose kalbose atsispindi mūsų posėdžių turiniai. Ponas Langenas noriu paklausti, ponė pirmininkė, ar liberalams yra taikomos e, e, skiriamas dvigubas laikas atsakyti į užduotus klausimus pirmininkė. Aš negaliu kontroliuoti atsakymo laiko. Leidau ilgai atsakyti į klausimą dėl ilgalaikio refinansavimo operacijų Taip pat paprašiau papildomai atsakyti Žano Polio ir Udo klausimus papildomai. Dabar pasielgsiu taip, kaip retai elgiuosi, papiknaudžiaudama savo užimamus pareigomis ir e, užduosiu papildomą klausimą, ar galėtumėte pakomentuoti veiksmų, kurie buvo atliekami Airijoje, kuomet buvo pareikalauta atsiskaityti už ilgalaikės ir finansavimo operacijas Jūs minėjote, kuomet bankas yra uždaromas, tuomet reikia kreiptis į šalies vyriausybę. Tačiau jeigu ECB e e, čia e, elgtų, dalyvautų šiame procese, tai ką jį turėtų kreiptis ar turėtų pasitelkti bankų už uždarimą fondą. Tai yra sminės svarbos klausimas. Bankų veiklos nutraukimas daro įtaką nacionaliniam biudžetui. Todėl mes turėtume kreiptis į nacionalinės vyriausybės tam, kad bankas tam tikras būtų uždaromas. Tačiau tik tuo atveju, jeigu bankas gali būti uždaromas tik tuo atveju, jeigu jis yra laikomas negyvybingu. Tačiau tokia atveju klausimas, kas turi prisimti uždarimo naštą. Ar tai yra veiklos nutraukimo fondas ar kitas fondas, kurį finansuoja pramonės įmonės, priešingų atveju šią naštą turėtų prisimti vyriausybė. Ir jeigu tas bankas veikia tarptautiniu lygiu, tuomet e, į šį procesą turi įsitraukti kelios vyriausybės, kalbant apie LTRO lėšų panaudojimo atskaitomybę. Ir Airija. Tai suprantu, kad taip pat turiu trumpai atsakyti šį klausimą. Pirmininkė, galima grįžti dar vėliau prie šio klausimo, jeigu norite. Steikime dabar e, žaliesiams žodį ir e, basui Aigautui. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu pakalbėti dar apie bankų sąjungą. Jūs sakėte, kad čia yra labai svarbus pamatas kriziai išspręsti. Taip pat sakėte, kad dirbate labai skaidriai. Gal tikiuosi, kad ir jūsų vizija, kokiu žingsniu reikia imtis bankų unijai, bankų sąjungai, kokios priežiūros reikėtų ir kaip galima būtų atskirti euro bankus ir ES bankus Kaip juos atskirti, kaip jūsų nuomonė reikėtų, kokia turėtų būti europinė priežiūra. Ir apie tai, kad visgi bankų sąjungai neužtenka vien tik tai priežiūros, reikia ir, rezol... reikia ir padengimo fondo. Ir atrodo, kad E, lėšos, kas bus skiriamos, jų nebus gana net ir vienam bankui išgelbėti. Ir dabar, kai buvo pasiūlyta nauja schema, kai kurios valstybės narės e, jas blokuoja. Taigi dažniausiai, kai kas nors yra numatoma, tai būna arba per mažai, arba per vėlai, arba kažkas tai tam nepri, nepritarė. Taigi jūsų nuomonė, ką reikėtų daryti, ne tik tai ap, aptakiai kalbėti, bet kokių veiksmų reikėtų imtis. Manau, kad dabar yra būtent tas etapas, kai vadovų taryboje iš tikrųjų buvo ne tik kalbama, arba tie žodžiai nebuvo vien tik tai aptakus žodžiai. Jūsų klausimas yra labai e, taiklus, jį reikia atsakyti. Ar tie atsakymai bus pateikti greitai, ar per tam tikrą laiką, sunku pasakyti. Klausimas toks. Dabar reikia pasistengti pasiekti kiek įmanoma daugiau pagal dabar galiojančias sutartis. Šių metų pabaigoje reikia jau turėti svarų bankų sąjungos apibrėžimą, kuris galbūt nebus pakankamas, bet jį bus įmanoma, jo bus įmanoma pasiekti pagal dabartinę situaciją. ir kuo labiau tai priartės prie jūsų požiūrio, tuo labiau tai priartės ir prie mano požiūrio, nes pagrindinis tikslas mūsų nuomonė yra tas pats. Dabar reikia kalbėti apie tai, ką, ko reikia imtis, kad šių tikslų būtų pasiekta kuo greičiau ir kuo tikslingiau. Taigi, mano nuomonė dabar pagrindinis klausimas yra toks. Kita vertus, ar reikėtų didinėti šitą procesą be pabaigos, nes kai kurie siūlo būtent taip daryti. Sako, nepradėkime čia dabar kalbėti apie tą bankų sąjungą, čia taip sudėtinga, reikia keisti sutartis, reikia keisti konstitucijas ir čia niekada, ne, niekada nebus pabaigos. Bet labai dažnai taip iš tikrųjų būna rinkose. Rinka reikalauja, galų gale gauna to, ko reikalauja, bet vis tiek to yra negana. Taigi, mūsų požiūris yra pragmatiškas, bet tikrai nemažiau ambicingas negu jūsų. Reikia pirmiausiai pažiūrėti, ko galime pasiekti pagal dabartinę teisinę bazę, neprarandant iš akių pagrindinio tikslo. Bernard Langen, EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekeliu klausimą dėl to, kad jūs apskritai mūsų ko nors klausėte, bet tik man įdomu, kaip čia atsakymai, užduodat, už, atsakymai e, teikiami ir kokios jie trukmės. Iš tikrųjų, norėčiau dar ir labai aiškiai paprieštarauti dėl nepriklausomumo ECB. Ne tik vienareikšmiškai sutartyse tai, tai įtvirtinta, bet taip pat ir per praėjusius keliarius metus, mėnesius aiškiai buvo matyti, kad um, buvo norima pakeisti kai kokį kitų nepriklausomumą. Ir aš bent jau įsitikinęs labai jūsų kandidatūros tinkamumu, jūs rinkau. Mm, Ta pačia diskusija organizavome ir su ponia Pereš prieš dešimt metų. Ir iš tikrųjų dialogas su ECB vyksta labai puikiai. Tiesiog pavyzdinis. Gal ką netaip supratau, gal mane taip išvertė. Uh, Bet liktai anglų kalba taip pat nuskambėjo jūsų atsakymas. Taigi, dėl bankų priežiūros dabar. Iš tiesų prašėme griežtesnės bankų priežiūros, bet taryba atsisakė tą užtikrinti, nors, kolega Selva, mes tikrai neprašėme bankų sąjungos, tik bankų priežiūros griežtesnės. E, Vokietijos e, centrinis, centrinį banką ir taip pat kitas įstaigas buvo norima įtraukti tos procesus, bet um, tos minties buvo atsisakyta. Jūs sakote, kad nenorite e, atsisakyti nepriklausomumo. Um, įvardykite priežastis, kur čia ką išvelgtumėte, kokias problemas. Dėl Graikijos, Kipro ir Slovenijos, kurių nepaminėjote, ką galvojate apie jų tolesnę ateitį, ypač apie Graikijos. Ir toliau dėl bankų rekapitalizavimo. Šiandieną čia galioja konkurencingumo teisė. Societe General, Vestelbe, kiti bankai, kurie čia galėtų būti pavyzdžiais, kaip rekapitalizuoti bankus, nepažeidžiant konkurencingumo teisės nuostatų. Už jas atsakingas konkurencingumo komisijos narys. Ir į tas nuostatas būtinai privalome atsižvelgti. Ačiū už užduotus klausimus, kaip ir į kitus, gana sunku juos atsakyti, nes e, proceso raida tik įsibėgėjo. Iš tiesų, gal reikėtų kalbėti net ne apie bankų sąjungą, bet apie finansų rinkų sąjungą. Tai būtų teisingiau tikriausiai ir ilgalaikiu laikotarpiu būtent taip tą sąjungą reikėtų vertinti. Gali būti, kad kam nors sunkiau tos du aspektus kitus pripažinti. Tai yra indėlių garantijų sistemą Europinę ir, padengim, ir skolų padengimo sistemą. Tai apimtų toji sąjunga. Bet dėl to, matyt, pirmiausia ir kreipiamas dėmesys į pirmiausia priežiūros aspektus. Reikia pažiūrėti, ar galime leisti savo finansuoti tos dalykus iš viešojo sektoriaus lėšų, ar galima būtų kurti ir privatų banką, kurį finansuotų pramonės atstovai, pavyzdžiui, per e, finansinių sandorių mokestį. Galbūt. Ir dar vienas dalykas. Kokią geriausią indėlių garantijų sistemą galime sukurti? Man atrodo, čia diskusijos dar kiek mažiau pažengusios negu dėl kitų dviejų aspektų kadangi kaip tik dabar turime direktyvą, kuri paremta nacionalinių indėlių garantijų sistemų suderinimo. Bet ir vėl reikia vertinti visumą ir čia. Negalime pradėti visko kurti nuo indėlių garantijų sistemos, kadangi tai jau susiję su abipusiškumo principu. Ir norime, kad tai būtų visos grandies pabaiga, o ne, pradė, o ne pradžia tos sąjungos. Taigi Tikimės, kad pradėsime nuo priežiūros grėsesnės numatymo. Ir čia jūs visiškai teisingai pasakėte, reikia tiek išorinių, tiek vidinių sustarimų čia, tam, kad viena vertus užtikrintumėm ECB monetarinį nepriklausomumą monetarinės politikos atžvilgių ir tuo pat metu reikia užtikrinti veiksmingą priežiūrą, griežtą priežiūrą bet tokią priežiūrą, kuriai mm, galėtų pasitarnauti taip pat ir Europos vadovų priimami sprendimai ir nacionalinių centrinių bankų vadovų priimami sprendimai, kurie taip pat yra prie, prižiūrėtojai. Turėsime vertinti tos dalykus vėliau. Ar norėjote dar grįžti prie savo klausimą? Dėl konkurencingumo teisės aspektų dar. priemonės, kurių buvo imtasi nuo 2008 metų, arba siekiant rekapitalizuoti bankus, arba teikti bankams garantijas, buvo susijusios su um, antikartelių sudarimo įstaiga. Taigi būtent tą pačią tvarką iš tikrųjų vadovautumėmės ir ateityje. Tų pačių teisės aktų reikės laikytis. Ačiū. Klausydamas pono Van Rumpui, nustebau, jisai norėjo, jisai siūlė finansinių ir biudžetinių klausimų uh, eiti į priekį, bet atrodo, kad monetarinė požiūrių visgi išlaiko status quo, nors būtent šiandien girdime, kad kalbama apie aktyvesnį Europos centrinį banką ir labiau augimų įsipareigojusių Europos centrinį banką. Kaip manote, ar nereikėtų patobulinti, praplėsti ECB status quo, kad ECB turėtų daugiau priemonių, kad galėtų įvykdyti, įgyventi savo um, įsipareigojimus. Kitas klausimas susijęs su rekapitalizacija. Rekapitalizacija turėtų atsakyti į du pagrindinius tikslus. Pirmiausiai atstatyti kreditavimo galimybę ir antrą atstatyti pasitikėjimą. Kalbant apie kredito atstatymą. Neužtenka uh, tų visų lėšų nukreipti vien į tiesioginės skolas, reikėtų numatyti tam tikrą mechanizmą, kad būtų galima tas lėšas nukreipti ir tam tikriems kitiems kreditoriams. Kita vertus, reikėtų e, atskirti viešąją skolą nuo privačios skolos, kad viena nuo kitos neperimtų tų problemų. Tad tam reikia Europos priežiūros, o tam, kad e, būtų vykdoma Europos priežiūra Europos lygmenių. Buvo, kalbama, buvo to paklausta Vokietijos finansų ministro. Jis pasakė, kad artimiausių metų tai būtų neįmanoma. Buvo paklausta, ar galima per 12 mėnesių tai gyveninti. Jis atsakė, kad Europos centrinis bankas tikriausiai taip greitai nespės to padaryti, užtruks ilgiau. Taigi norėčiau paklausti jūsų, kiek laiko jūs žadate užtrukti, ar manote, kad užtruksite. You, uždavėte keletą klausimų. Pirmas klausimas, kaip suprantu, tas toks dvigubas mandatas, dvigubi įgaliojimai e, kad ECB įgaliojimai būtų ne tik tai susijęs su finansiniu stabilumu, bet taip pat ir su augimu, ekonominiu augimu. Mano atsakymas į šitą klausimą laiką būdavo toks, kad vieno įgaliojimo yra. Vieną įgaliojimą įgyventi yra taip sudėtinga, kad jeigu turėtumėm dvigubus įgaliojimus, tai būtų tiesiog neįmanoma jų įgyvendinti tinkamai. Esminis skirtumas institucinis yra toks, kad mes turime tvaraus augimo paremto kainų stabilumu tradicija. Mums e, vidutinio laiko tarpio kainų stabilumas yra ramstis, rem, kuriuo remiasi augimas. Mes manome, kad infliacija dabar, galvoje, dabar turiu galvoje pastovę e, infliaciją. Taigi, mano nuomonė, E, infliacija kenkia augimui ir kenkia visuomeniai. Tokia yra mūsų darbo tradicija. Ir atvirai kalbant, visai neblogai m, mm, sekėsi laikantis šios tradicijos. Net prieš įvedant e, eurą valstybės, kurios laikėsi monetarnėje politikoje tokios tradicijos, joms sekėsi geriau negu tom šalim, kurios šitos tradicijos nesilaikė. Taigi, mūsų aisto sutartis, bet mm, mes taip pat tikime istoriją ir to racionalumu, kad mm, būtent dabartinėje padėtyje mūsų mandatas yra pats tinkamiausias. Aš nesakau, kad jis yra tobulas, bet taip kaip dabar mm, viskas yra susiklostę, mūsų įgaliojimai yra patys tinkamiausi. Antras klausimas buvo susijęs apie tai, kad ar kaip geriau paskirstyti lėšas skirtas e, bankams gelbėti. Manau, klausimas tikrai labai svarbus. Atsakymas yra toks, reikia atskirti bankus, kurie tik, kuriuos tikrai reikėtų uždaryti, kurie yra visiškai nemokus, ir nuo tų bankų, kurių, kurie dar turi ateitį. Priežiūros institucijos vyriausybės ECB turės pirmiausiai padaryti šitą atskirtį. SM buvo svarbus žingsnis, nes atskyrė vyriausybę nuo bankų, bet šita sistema veiks tinkamai tik tai po kurio laiko. Visą laiką sakiau, kad ne iš karto įsigyvendins, bet niekada nesakiau, kada. E, per paskutinį vadovų tarybą sakiau, kad visą laiką reikia stengtis neskubėti, nes skubant nieko gero nepasieksi. Žinoma, norėčiau, kad iki šių metų pabaigos jų mm, būtų tai pasiekta. Tačiau jeigu banką reikia rekapitalizuoti ir ESM kol kas neveikia, tada bankai bus per EFSF e, e, rekapitalizuoti. Tada, žinoma, sąsaja tarp banko ir vyriausybės susilpnės, bet tai bus tik tai laikinas, tai bus laikina, turės laikinų pasiekmių e, valstybės skoloje. Mm, tik laikinų, nes kai įsigalios ESM, e, valstybės skola bus padengta ESM lėšomis. Taigi, mes nenorime skubėti, norime um, tos veiksmus atlikti tinkamai. Ačiū got to try and uh, be a little bit speedier with our. Dabar klausimą užduos Diego Fėja, LP frakcijos vardu. Pirmininkė, norėčiau pradėti pasveikindamas minėjote trumpalaikės problemas kurios susijusios su nepakankamu pasitikėjimu, nepakankamu saugumu ir būtinybė sumažinti viešojo sektoriaus įsiskolinimą. Kalbėjote apie įvairius problemos sprendimo būdus. Tačiau jūsų siūlomi sprendimai nesusijęs su euroobligacijomis, su skolų padengimo fondais e, kalbama apie Europos e, taupimo obligacijas. Tai reiškia skirų eurozonos valstybių narių sko, bendri skolimasi popieriai, kuris būtų galima prekiauti antrinių vertybinių popierių rinkoje. Tam nereiktų keisti galiojančių sutarčių. Tai būtų uh, ekonominių požiūrių priimtas sprendimas ir tai nebūtų politinis e, sprendimas. Ta sistema būtų gyvendinama laipsniškai ir su ją susijusi rizika būtų mažesnė. Ką manote apie tokio pobūdžio pasiūlymus ir ar tokius vertybinius popierius supirkinėtų ECB? Norėčiau taip pat paklausti, kalbant apie ilgalaikius problemų sprendimus ir ilgalaikės vizijas, kokių konkrečių idėjų turėtumėte ir kokių pokyčių reikėtų ilgalaikėje perspektyvoje. Nesu tikras, ar teisingai supratau jūsų pasiūlymą. Turiu pripažinti, kad, kad apie šį pasiūlymą nieko nežinau jeigu teisingai jį supratau. Čia aš paprašyčiau, galbūt po šio sustikimo galėtumėte man asmeniškai paaiškinti šio pasiūlymo detalės ir tai susijęs su e, skolų e, naštos bendrų pasiskirstimu. Uh, Kalbant apie prognozes, apie vizijas, e, tai tik tai e, patys e, didžiausi veikėjai, patys rimčiausi tokias vizijas ateičiai gali kurti renkti. Aš savęs prie tokių nepriskirčiau. Tačiau kalbant apie bankų priežiūros centralizavimą, apie bendruosius Europos fondus, tai reiškia, kad e, po truputį, tačiau turime kalbėti apie tam tikros suvereniteto dalies atsisakymą. Mes turime kalbėti apie bendras investicijų, jų galimybės Europoje, apie struktūrinės reformas ir europinę valdysiną. Tai vėl reiškia dalies nacionalinio suvereniteto atsisakymą. Tas pats pasakytina ir apie fiskalinę sąjungą visus šios žingsnius dalies nacionalinio suvereniteto atsisakymo link reikės derinti su politinės atsakomybės perdavimu didesnių bendrijos lygmenį. Kaip e, rutuliuosi šis procesas, aš negaliu pasakyti, tačiau aš galiu pasakyti, kad kuomet siekime pažangos visose šiuose keturiose sritise, mes e, turime taikyti e, arba remti skirtingą kitokią politinę konfiguraciją nei šiuo metu esame. Peter Simon dabar. Pirmininkė, norėčiau į du aspektus atkreipti jūsų dėmesį, kuriuos jūs laikote svarbiausiamis prielaidomis bankų sąjungai sukurti. Tai yra indėlių draudimo sistema ir bankų veiklos nutraukimo fondas. Europos komisija vien indėlių draudimui numatė e, sukurti fondą, kuris sudarytų pusantro e, procento visų turimų indėlių. <clears throat> Tačiau net komisija pripažįsta, kad daugiau nebus galima šiam fondui skirti lėšų. Dabar e, veiklos sustabdymo fondui siūloma numatyti 1 procentą visų padengtų indėlių. Kartu valstybėms narėms yra numatoma galimybė indėlių draudimo fondo lėšas galėti panaudoti e, bankų veiklos nutraukimo fondo finansavimui. Tai atitinka darybinės pozicijos taryboje, kuomet buvo deramasi dėl indėlių draudimo fondo Taryba teigia, kad daugiau nei vienas fondas neturėtų būti mokamas į abu fondus. Noriu jūsų paklausti. Tokiu būdu būtų uh, užtikrinta galimybė tik tai trešdalį visų e, indėlių kompensuoti, jeigu bankrutuotų vienas vidutinio dydžio bankas. <clears throat> Tai kaip toks fondas ir jame esamos lėšos e, galėtų būti panaudojamos, e, turint omenyje, kad tas fondas būtų skirtas ir didelių bankų veiklos nutraukimo atvejams finansuoti. Taigi norėčiau išgirsti jūsų vertinimą ir e, jūsų komentarą apie tai, kad net ir e, įsteigus šios fondus e, indėlininkų pasitikėjimas bankų institucijomis, finansinėmis institucijomis nepadidės. Sakymas. Jūs vėl keliate vieną iš tų klausimų, į kuriuos aiškaus atsakymo šiuo metu rasti negalime. Nes e, kalbant apie ilgalaikę viziją, kurią sudarytų tie keturi blokai ir e, e, finansų rinkų sąjungos kūrimą, mes gavome komisijos pasiūlymą dėl indėlių draudimo, kuris buvo parengtas prieš kelis metus ir ilgą laiką užtruko kol jis buvo pateiktas, šio pasiūlymo vertinimas e, arba požiūris e, su šio pasiūlymu susijęs <clears throat> yra siejamas taip pat su atitinkamų indėlių garantijų fondų sukūrimu valstybių narių lygmenių. Manau, kad šis pasiūlymas yra visiškai priimtinas, tačiau kartu finansinių rinkų sąjungoje Matyt, viena vertus reikia tam tikrų bendrų dalykų ir antra vertus e, neturėtume versti kai kurių šalių žmonių galvoti, kad naudojamas jų pinigais, kad būtų finansuojamos bendros draudimų schemos, nes e, veikia nacionaliniai indėlių draudimo fondai, kurie yra visiškai padengti ir nacionalinio draudimo fondai, kurie yra nepadengti. Taigi komisija čia bando tam tikros tvarkos įnešti. Taigi viena vertus pastebime tendenciją daugiau e, galių suteikti europiniam lygmeniui ir antra vertus e, priešinga tendencija. Visų klausimas dėl draudimo fondų dydžių. Apie tai reikės dar pagalvoti, kadangi reikės e, su apibendrinti tiek nacionalinius draudimo fondus, tiek europinius draudimo fondus, tačiau neturėtume šioms problemams daugiausiai dėmesio skirti nacionalinės indėlių draudimo sistemos turėtų būti išlaikomos. O ES lygmenių pirmiausia reikia užtikrinti bankų priežiūrą, taip pat sukurti e, bankų veiklos nutraukimo fondą ir po to kalbėti apie indėlių e, draudimo garantijas. Tačiau sutinku, kad e, finansavimo mastai taip pat turi būti svarstamas pirmininkė. Kalbant apie tam tikrus statistinius duomenis iš Junktinės karalystės, tai e, Junktinė karalystė pusantro bilijono yra numatyta šiam tikslui, tuo tarpu 1 procentas europinių lygmenių tai yra 60 milijardų ir tuos 60 milijardų tam tikrai situacijai ištikus būtų galima panaudoti labai greitai ir jų nepakaktų. Manau, kad reiktų kalbėti apie tokį bankų veiklos nutraukimo fondą, kurio finansavimas būtų pakankamas. Petri, norėtumėte papildomą klausimą užduoti? Ich würde eine Einschätzung von Ihnen. Wir haben ein Mano toks klausimas buvo dėl konkretaus pasiūlymo 1,0 procento tam fondui bankų veiklos nutraukimo. Ir taip pat dėl e, indėlių draudimo sistemos. Jau aš 8 mėnesius, tikriausiai 18 pasiūlymą taryboje nagrinėjame ir dėrybos nežengia į priekį vien dėl to, kad taryba tas darybas blokuoja dėl to dydžio. 1,0 procento mm, banko veiklos nutraukimo fondui. Ir tai neturėtų viršyti indėlių apsaugos sistemos fondo dalies. Taigi apie tai konkrečiai mano klausimas. Iš tiesų, galima pagalvoti ir apie šį klausimą ir būtinai pasitarę tarpusavį informuosime komiteto narius apie savo reakciją. Astrid, toliau tavo klausimas. Euh, Ačiū, pan pirmininkė, jūsų pirmtakas jūs įspėdavo neįvesti tarptautinių finansinių sandorių mokesčio. Tas klausimas buvo svarstamas G20 e, sustikimuose e, O dabar e, euros, tarp eurozonos šalių kalbama apie bendradarbiavimą tarp devinių e, valstybių narių. Ar jūs ir toliau pasisakysite prieš finansinių sandario apmokestinimą, ponas Junkeris, kuris pasisako už tokį mokestį, e, aiškiai pasakė, kad Luksemburgas šioje sistemoje nedalyvaustų. Jūs ką tik minėjote, kad e, įplaukos iš šio mokesčio galėtų būti panaudojamos garantiniams fondams. Ar e, būtų įmanoma to pasiekti, jeigu tą mokestį rinktų tik tai kai kurios valstybės narės ir be to pageidautų panaudoti surenkamas lėšas savo biudžeto pusiausvirai užtikrinti, kalbant apie krizės sprendimo priemonės Galbūt ši priemonė būtų ir visai įdomi, tačiau stebuklų pasitaiko retai. Ar iš tiesa yra ta, kad e, būtina prielaida euro obligacijoms, būtinos euro obligacijų įvedimo prielaidos nėra apibrėžtos tiek e, valstybių narių biudžeto politikos, tiek e, kontrolės priemonių kontekste. Ar manote, kad vadovų taryba galėtų e, pasinaudoti tam tikrą, tiksliau, ar vadovų taryboje tos valstybės, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų dėl valstybės skolos ir biudžeto deficito, turėtų e, galimybę pasinaudoti savo veto teisėmis dėl finansinio sandorio apmokestinimo siūloma, kad gaunamos įplaukos nebūtų skiriamos indėlių draudimo fondui, tačiau labiau bankų veiklos nutraukimo fondui. Mes turime apie tai galvoti, tačiau reikia turėti omenyje, kad uh, iš finansinių sandorių apmokestinimų surinkamos lėšos būtų naudojamos e, tik tai tų valstybių bankų veiklos nutraukimo išlaidoms padengti, kurios yra prisijungusios ir dalyvauja šioje sistemoje. O tuo tarpu kitos valstybės, kurios nedalyvauja, arba nedalyvautų šioje sistemoje, turėtų būti tikros arba imtis atinkamų priemonių, kad e, jų šalyje veikiančios pramonės įmonės nepersikeltų į užsienį. Taigi, manau, kad e, šių įplaukų panaudojimas veiklos nutraukimo fondai būtų visai prasmingas, nes tai būtų sutaupomas mokesčių mokėtojų lėšos. Dėl euro obligacijų atsakiau anksčiau, kad e, euroobligacijos turi būti pradamos naudoti tik viso proceso pabaigoje dėl veto teisės. Tai e, bendros e, fiskalinės sistemos sudėdamoji dalis, galbūt anksčiau nepakankamai aiškiai šiandien apie tai kalbėjau, tačiau pakankamai akivaizdu, kad uh, dalies nacionalinio suvereniteto atsisakymas, perkelimas į virš nacionalinį lygmenį yra būtinas siekiant pažangos tiek e, ekonomikai, e, ekonomikos skatinimo srityje, tiek fiskalinės e, sąjungos kūrimo srityje, tiek kitose srityse, siekiant pažangos būtina atsisakyti dalies nacionalinio suvereniteto. Galbūt į paskutinius sakinius klausimus bandysime kartu atsakyti. Pirmą Elisa klaus, paskui G. Ačiū, pirmininkė, sveiki atvykę. Jūs esate sakęs, kad bankų gelbėjimo fondą reikėtų finansuoti iš bankų sektoriaus. Aš esu visiškai, aš pasisakau irgi už tai, bet dabartinė situacija yra tokia, kad nesvarbu, ar turėsime fondą, ar turėsime tinkamą mechanizmą, bet galų gale mokesčių mokėtojai ir toliau gelbės bankus. Todėl susikūrė mm, tokia neligybė tarp. Uh, ar didelis skirtumas tarp viešos valstybės skolos ir bankų skolos gelbėjimo. Valstybės skolą apmokėdami mes kalbame pirmiausia apie fisk, vadinamai fiskalinį paktą, apie dvi, tris priemonės ir tada galvojame ne tik tai apie tai, kaip išgelbėti bankus, bet ir kartu kaip išgelbėti pačias valstybės. Trejato receptas Portugalijos atveju buvo įgyvenintas labai atidžiai, bet jisai nepasiteisino. Tai pabrėžiu, nes akivaizdu, kad valstybė, kuri taiko labai griežtas taupimo priemonės, sukelia vidinę defliaciją ir deflecija atveda prie 15 procentų nedarbo. Tuo labiau, kad tokių priemonių e, įgyvendinti per tokį trumpą laikotarpį ir dar tokioje nepalankioje socialinėje situacijoje yra labai sudėtinga. Todėl tokiuose šalyse tretas turėtų pripažinti, kad apsiriko pasiūlydamas priemonės ar bent iš dalies apsiriko, galbūt reikia skirti valstybėms narėms daugiau laiko gyveninti tokias priemonės. Vėl klausiu pono Dragio, kaip jūs vertinate savo e, pas, pa, pasiūlytas priemonės, ypač turint galvoje, kad trejato pasiūlymai nepasiteisino. Ponas Mičel. Klausau atidžiai, ką ponas Dragis sakė apie ESM ir EFSF. Norėčiau užduoti klausimą apie dviejų dalių klausimą. Kai Europos institucijos, ar tai taryba, ar centrinis bankas, ar komisija, ar parlamentas, uh, ką nors pareiškia, atrodo, kad mes laukiame, kad tas pasiūlymas ar pareiškimas bus atmestas to, ką mes vadiname rinką. Ar Europos institucijos yra per daug silpnos, kad suvaldytų rinką globaliame pasaulyje, ar mumis manipuliuoja kažkokios jėgos, ar reikėtų žodį klausimą, kas laiko, kieno rankose yra mūsų tautų likimas. Galbūt dabar jau atėjo laikas e, atsakyti šios klausimus, mums reikia skaidrumo, atsakomybės, aš noriu matyti tikrai laisvą rinką. Antroji dalis mano klausimo, jeigu negalite nurodyti e, bankams, ką daryti su likvidumo fondais, suprantu, kodėl taip yra, bet visgi kiek dar Europos centrinis bankas um, taikstasi su netinkama bankų valdysena, kuri turi įtakos e, visiems ES gyventojams ar Europos, e, Europos centrinis bankas reikalaus Europos bankų elgtis etiškiau. Ačiū. Um. Come to, the, to your second question. We can discuss the first question separately iš karto gal perėsiu prie antro klausimo dalies, ar prie antro klausimo, nežinau, ar viską supratau. Dėl Portugalijos atveju, man atrodo, viskas buvo padaryta teisingai. Mm, Portugalija vykdo numatytą programą, kaip ir buvo nuspręsta tada trojkos ir visiškai aišku tai, kad socialinė įtampa kyla kai ekonominė padėtis tokia sudėtinga Portugalijoje, taip pat ir kitur kai kur Europoje. Bet jau esam nekartą apie tai diskutavę, o kokia alternatyva. Ar norime tą programą susilpninti ir nepaisyti griežtojo vykdymo? Ar norime prie to sugrįžti? Man atrodo, kad nereikėtų to daryti ir Airija iš tikrųjų puikus pavyzdys parodint, parodantis, kad e, verta dirbti sunkiai, imtis griežtų priemonių. Tai duoda e, rezultatų, iš tikrųjų ar jos padėtis yra jau žymiai geresnė negu kitos šalies ar, ar kitų dviejų e, šalių dar visai neseniai. Rodikliai tą parodė, taigi sprendimą priimti tokį tikrai sunku, bet vis dėlto fiskalinės drausmės laikytis būtina ir socialinių reformų vykdymas taip pat yra neišvengiamas. Einamosios sąskaitos deficitas mažėja ir, ir aš iš tikrųjų netgi vengčiau sakyti sulėtinkim tempą, grįžkim prie išeities taško, ne, nes dabar jau kaip tik matome pirmus apčiopiamus rezultatus. Airija ir Portugalija tą puikiai pademonstruoja. Ir dabar dėl tų nepriimtinų rinkos jėgų, tamsiųjų rinkos jėgų. Net nežinau, Ar galime tai pasakyti? Iš tikrųjų, rinkoje yra dalis tokių veikėjų tikriausiai, bet e, ką mes galime pasakyti, pažvelgia į pastarosius pusantrųjų metų, yra tai, kad yra investuotojų Europoje, taip pat ir visame pasaulyje, kurie vis mažiau pasitikė eurų dėl to, kad e, kai kas, kai kurie veikėjai vykdo tam tikrus veiksmus eurozonoje. Ir tas pasitikėjimas mažėja dėl to, kokie sprendimai priimami eurozonos lygmenių, nacionalinių lygmenių ir taip toliau ir panašiai. Ir kartais prireikia koreguojamų veiksmų. Ir jeigu jų imsimės, tuomet ir pasaulis vėl ims pasitikėti eurų ir investuos į jį. Ir ką dar reikėtų pabrėžti yra tai, kad, kad bendras rinkos pojūdis, pojūtis galbūt, e, pagerėjo. Dažnai yra apie tai kalbama. Ir, pažiūrėjau, praėjusį mėnesį e, kapitalas neplaukė iš Europos. Taigi kapitalo srautai labiau judėjo į Europą, o ne iš Europos ir man atrodo to nereikėtų pamiršti. Dėl um, ilgo laiko tarp refinansavimo operacijų poveikio ekonomikoms. Iš tikrųjų, gal kai kur tas poveikis stipriau jaučiamas, kai kur ne. Čia veikia skirtingi veiksniai Ir kai ką gal pamiršau paminėti, tai kad dabar atsidurime toje kryškelėje, kai mm, paklausa diktuoja sąlygas kreditavimo srityje. Ir galbūt ateityje jau bus atsižvelgiama į tas itin mažas nominalias palūkanų normas tuomet jau bus priimant sprendimus verslo į tai atsižvelgiama, tai bus įkalkuliuojama. Dėl to neturėtumėm būti labai pesimistiškai nusiteikę, nes vis dėlto bent jau šioks toks švelnus atsigavimas e, ekonomikos iki metų pabaigos prognozuojamas. Ponas Mitchell. Kai kuriuose šalyse iš tikrųjų bankai galbūt ir imasi palūkanų normos mažinimo, bet ne visi. Yra mažesnių įmonių, smulkesnių investuotojų, kuriems yra labai sunku išgyventi ir prisitaikyti prie esamų sąlygų. Reikia turėti tą galvoje. Kaip jau sakiau, praeitie mes ėmėmės priemonių užstatos rytyje, tą darėme ir, kaip jau minėjau, yra tam tikrų nacionalinių sutartinių aspektų, kai labai sunku įgyvendinti mažų palūkanų normų politiką. Pateiksiu pavyzdį. Daugelie šalių mm, palūkanų normos mm, yra mm, kintamos ir dėl to kartais vadovaujamasi istorinė patik, patirtimi istoriniais rodikliais. Taip elgesi bankai vartotojų atžvilgių. Ir kartais tai apsprendžia taip pat ir apimtis. Ir iš tikrųjų ne visada tai atitinka tai, ką bankas gali gauti iš valstybės. Dėl to kreditų labai sumažėjo kai kuriuose šalyse, kai kur tas, ta apimtis kreditavimo išliko stabili. Bet vis dėlto sutinku su jumis visiškai, kad turėtumėm daryti viską, kad pinigai, kurie yra pasiskolinami iš ECB, būtų panaudojami tiesiogiai toje šalyje, gelbstint e, privačius investuotojus, mažas įmonės. Pirmininkė, laiko jau tikrai nebėra. Pirmininkas jau atsakė, kiek galėjo į klausimus. Ir jau ir taip jis 20 minučių ilgiau vieši pas mus, negu kad buvo numatyta. Užlaikėme ECB pirmininką savo posėdėje. Na ir Airijoje bent jau yra paprašoma atsiskaityti už tai, ką bankai um, daro su pinigais iš L LTRO operacijų. O komisija kol kas ir taryba priešinasi tokiai praktikai ir jos numatymo Europ, europinių lygio. Ar dėl tokio reikalavimo pasikeitė bankų praktika Airijoje, man atrodo, būtų galima dar pasigilinti. Nes įdomus klausimas. Pirmininkė, aš dar norėčiau padėkoti Jums visiems už įvykusią diskusiją. Jį kėlė man tikrai daug iššūkių, bet e, taip pat ir suteikė naujų minčių. Peno apmąstymam pasidalysiu, su, disk... pasidalysiu tuo su savo kolegomis. Ir manau, pagrindiniai raktiniai žodžiai - fiskalinis paktas, ilgalaikė perspektyva, augimo paktas yra tie dalykai, kurie kaip tik ir gyvendinami dabar dėl to, kad mes apie tai čia su jumis diskutavome anksčiau. We, we Pirmininkė, dabar dešimties minučių pertrauka iki atvykstant komisijos nariui Barnie.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 Okay, everybody, um, let's, let's now continue. We, we've... Teskime posėdį. Vėluojame truputėlį, tačiau negalėsime pratesti mūsų posėdžių dėl vertėjų darbo laiko. Penktas darbotokės punktas, keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Barnie. Manau, kad e, daugiau ir nereikia nieko sakyti. Komisijos narys pristatys e, savo kai kurių įvykių vertinimą, po to perėsime priklausomą atsakymą, iš karto žodis jums, Mišel. Ačiū pirmininkė, mielas Šaron. Labą dieną. Komiteto nariams atsiprašau už vėlavimą, kadangi vėlavo mano traukinys, kuriuo vykau Džiaugiuosi galėdamas su jumis susitikti, ypač tokiamis pakankamai sudėtingomis ir ypatingomis aplinkybėmis po Eurozonos. E, 17 val. prasidėjo Eurozonos ministrų susitikimas, rytoj dalyvausiu Ekofino taryboje, e, kurie bus svarstamos vadovų tarybos išvados priimtos prieš 10 dienų. Pirmiausia, norėčiau apie jas ir kalbėti pasakydamas, kad e, rinkos reakcija į paskelbtus sprendimus buvo teigiamas ir rinkos stebėtojai, piliečiai iš mūsų tikisi vienybės ir aiškumo vertinant priimtus sprendimus ir tikisi, kad sugebėsime pakankamai greitai tuos sprendimus įgyvendinti, todėl dabar turime dirbti įgyvendinant biudžetinės, finansinės ir ekonomikos sąjungų projektus, numatant naujus valdysenos būdus, ir suteikiant, matant svarbesnį vaidmenį Europos Sąjungai, kalbant apie bankų sąjungą pagal 127 straipsnio 6 dalį. E, Statys Europos Sąjungos veikimo buvo numatyta įsteigti priežios instituciją, kurioje svarbiausias vaidmuo atitektų Europos centriniui bankui Iš pirmo žvilgsnio šis sprendimas atrodytų paprastas, tačiau su juo susiję daug politiškai keblių klausimų, techninių pobūdžių ir teisinių pobūdžių sunkiai sprendžiamų klausimų. Trumpai pristatysiu Jums tą bankų sąjungos modelį ar e, naujasis, nauja priežiūros institucija bus viršesnė už valstybių narių priežiūros institucijas ar. A, e, kaip kitaip įveiks, kaip bus e, laikomasi bendrosios rinkos integruotumo principų, pagal kokį teisinį pagrindą e, ta priežiūros institucija veiks, ar ji prižiūrės visus bankus, ar tik didžiuosius e, sisteminius tarptautiniu mastu veikiančius bankus, kaip bus užtikrintas priežiūros proporcingumas ir kaip turės suveikauti naujo priežiūros institucija su jau veikiančiomis priežiūros institucijomis, veikiančiomis Europos Sąjungoje. Kitas paskutinis jums ir mums svarbus klausimas, kaip užtikrinti demokratinę šios priežiūros institucijos atskaitomybę ES institucijų, e, taip pat ir parlamento atžvilgių. Mūsų laukia kelios savaitės tam, kad e, komisijoje galėtume parengti atitinkamus pasiūlymus, kurie bus paskelbti rugsėjo mėnesį, tam, kad iki metų pabaigos tikiuosi ta naujoji sistema, šie sprendimai būtų pradėti įgyvendinti. Kalbant apie e, finansinę sąjungą, bankų sąjungą, tai nereiškia, kad e, Tai reiškia, kad prasidės naujas bendrabiavimo etapas su valstybių narių priežiūros institucijomis, tiek eurozonoje ir tikiuosi kitų valstybių taip pat. Taip pat bus, turi būti sukurta bankų veiklos nutraukimo sistema, garantijų fondas, vieningesnis sukurtas ir bus parengtos bendros taisyklės visi. Tai yra bendrasios e, gairės. Šiuo metu turėtume dėti bendras pastangas, kad e, tos gairės, tos bendros taisyklės būtų parinktos ir pradėtų galioti visoms 27 ES valstybėms. Narėms trumpai paminėsiu šios dokumentus, kurie jums ir man yra išdalinti. Tai yra kapitalo reikalavimo forumas, ponas Karas rengia atitinkamą pranešimą šio klausimo. Tikiuosi, kad e, per atnausios savaitės dėl jo sugebėsime susitarti. Prieš kelias dienas e, kalbėjusi su pirmininkaujančio Kipro atstovais ir minėjau, kad būtina e, patvirtinti politinės taisyklės, nes 2013 metų sausio pirmą dieną G20 susitikime jau norėtume jas pristatyti, todėl politinio trilogo e, kontekste reikėtų daugiausiai dėmesio skirti esminėms, esminėms politiniams e, svarbos klausimams, tai yra e, ekonominiam paktui, mažų ir vidutinių įmonių finansinės rizikos mažinimui, bei, bei numatant ir patvirtinant atskiras likvidumo taisyklės e, siekiant pusiausvėros tarp finansų sistemos stabilumo ir ekonomikos sistemos finansavimo. Taip pat kalbant apie indėlių apsaugą, žinau, kad e, pirmininkaujantis Kipras yra pasirengęs imtis darbo, tai yra nauja galimybė ir parlamentui. Piteris e, Simonas yra pasirengęs tęsti savo darbą siekiant suvaldyti bankų krizę. Europos parlamentas taip pat rengia tinkamą pranešimą. Projektas turėtų būti patvirtintas, tiksliau buvo patvirtintas e, birželio 29 dieną. Ir kalbant apie piknaudžiavimo rinkos padėtimi rinkoje, Barklė skandalą, kuris aiškiai parodo, kad nesvarbu, kas yra nusprendžiama didžiojo dvidešimtuko sustikimuose, pavyzdžiui, kai kurie bankai, nepaisant to ir toliau gali elgtis e, netinkamai, tiesiog skandalingai manipuliuodami atitinkamą finansinę informaciją ir taip darydami įtaką palūkanų. Nu, normoms. Aš nenoriu komentuoti vykdomų tyrimų. Kiek žinau, tyrimai vykdomi labai ryštingai ir tikslingai. Tos tyrimus atlieka atsakingos institucijos. Su Alen McCarthy jau apie tai kalbėjau. Privalome būti tikri, kad jums išdalinti tekstai dokumentų dėl piknaudžiavimo padėtimi rinkoje, jose e, numatomas griežtos sankcijos, baudžiamoji atsakomybė netgi už e, didelio masto manipulacinius e, veiksmus, siekiant sumažinti to, tokio manipuliavimo grėsmę, ypač manipuliavimo susijusio su uh, galimų poveikių bazinėms palūkanų normoms. Tikiuosi, kad bus patvirtintas atitinkamas dokumentas, kurio remiantis bus galima griežtai su tokiais reiškiniais kovoti. Taigi tos keturios rytis, apie kurias minėjau, turėtų užtikrinti didesnį skaidrumą finansų paslaugų rinkoje, geresnį reglamentavimą bei veiksmingesnį priežiūrą. Kalbant apie kitus teisėkuros darbus ir komisijos rengiamus e, teisės aktų pasiūlymus, galbūt apie juos galėsime kalbėti e, jau per klausimų atsakymų raundą, tai yra Omnibus 2, Quick Fix direktyva, e, pagal kurią arba po kurios patvirtinimo bus antroji mokumo direktyva pradedama įgyvendinama kolegos Giegolt Skinner Galiu jūs visus patikinti, kad e, komisija ir toliau pasistengs teikti ilgalaikių investicijų garantiją, siekiant užtikrinti solidžią įmonių kapitalizaciją. Todėl e, reikėtų stengtis, kad Omnibus 2 rūdienį jau būtų paskelbta. Komisijai labai e, svarbu užtikrinti, nustatyti vienodas veiklos sąlygas, kad atskiros valstybės narės atskiros draudimo įmonės nenukentėtų. Komisija yra pasirengusi patvirtinti antrąjį mokumo dokumentų tekstų rinkinį ir mes esame pasirengę atlikti ir paskelbti poveikio įvertinimo išvadas dėl ilgalaikių garantijų dėl MIFID peržiūros bendradarbiavome su jūsų pranešėju Markusu Ferberiu. Metų pabaigos šis darbas turėtų būti atliktas. Kiti esminės svarbos klausimai susijęs su MIFID direktyva e, yra susiję taip pat su rinkų struktūra. E, ETF e, naujos e, taisyklės turėtų būti patvirtintos. Mano nuomonė, visas taisyklės turėtų būti visiems vienodos, kalbant apie nediskriminavimą išmokant kompensacijas ir darybinę platformą. Manau, kad šioje srityje labai svarbu užtikrinti konkurenciją integruojant rinkos struktūras bei užtikrinant tolygų išmokų režimą tam, kad trečiųjų šalių įmonės taip pat galėtų visapuškai pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais pranašumais ir galimybėmis. Mes e, siekiame e, G20 finansinės stabilumo tarybos e, bei kitų struktūrų kontekste užtikrinti visiems vienodas sąlygas. Kalbant apie e, reitingų agentūrų poveikį, manau, kad e, pirmininkaujanti šalis taip pat iki savo kadencijos pabaigos sugebės pasiūlyti atitinkamus sprendimus šioje srityje. Taigi Manau, kad taip pat labai svarbu tose sritise, kuriuose jau nesivadovaujama arba beveik nesivadovaujama etikos principais, tos principus gražinti, užtikrinti socialinį teisingumą, teisingumą vartotojų atžvilgių ir mm, tokiose sritise kaip įmonių valdysena, finansinė atsakomybė mums reikės daugiau veiksmų imtis taip pat ir atlyginimų išmokėjimo srityje. Wolfas Klincas rengia pranešimą dėl e, skaidrumo, skaitomybės direktyvus ir papėti kainam taip pat yra pranešėję vienu iš šių klausimų. Mes labai rimtai vertiname bendradarbiavimą su Teisės reikalų komitetu ir šios du rengiamus pranešimus. Žinau, kad e, visas parlamentas norėtų siekti dar daugiau. Šiai vizijai aš pritariu, tačiau būkime realistais. E, po penkerių metų yra numatyta peržiūros galimybė, vertinant, e, kaip yra gyvenimai atskiri projektai, jų skaidrumas ir valdysenas susijusi su lėšų panaudojimu. Todėl manau, kad sugebėsime įvertinti E, galimybės ir poveikį šių naujų priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi čia esu pasirengę, pasirengę su jumis bendarbiauti. Rizikos kapitalo fondas. E, esame pasiekę kompromisą su kolegomis Lamberts ir Okony prieš kelias dienas. Pageidaučiau, kad ministrų taryba, kuri per trišalį susitikimą šiam tekstui pritarė, tariau laikytis šios pozicijos, nes man šis kompromisas yra tinkamas, priimtinas, jame pakankamai dėmesio skiriamas socialiniams aspektams. Paskutinis, galbūt dalykas, bet nemažiau svarbus šioje apžvalgoje susijęs su vartotojų apsauga. Vartotojai turėtų pirmieji pajausti mūsų finansinių reformų naudą, Prieš savaitę su daugeliu iš jūsų dalyvau diskusijoje Strasbūrė dėl e, bankų <clears throat> veiklos vertinimo, veikiausiai spalio mėnesį komisijos narių kolegijoje mes pristatysime atitinkamą dokumentą dėl bazinių e, banko sąskaitų atidarimo taisyklių tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas visų bankų klientų atžvilgių, kad būtų aišku, kas už ką ir kiek moka. Taigi tame pasiūlyme bus teikiamas skiriamas dėmesys taip pat ir bankų atskaitomybės skaidrumo didinimui. Prieš savaitę baigėsi svarbus etapas kitoje srityje, pristatant trijus, tris dokumentų tekstus, kuriuose yra minimi e, mūsų veiklos prioritetai 2012 metams. E, siekiant užvengti tokių skandalų kaip su e, Medovu, ne per seniausiai nustatant aiškus, aiškas vartotojų apsaugos taisyklės, teiksime atitinkamus peržiūros pasiūlymus. Pageidaučiau, ponė pirmininkė, kad šios rytie galėtume rimtai ir veiksmingai bendradarbiauti siekiant, kad būtų patvirtintas šio dokumento e, tekstas. E, Timiaus laikotarpiu kartu su ministrų taryba Aš minėjau apie CVM. Šias rytė esame pasirengę pradėti plataus masto konsultacijas, siekiant apsaugoti geriau vartotojų teisės e, ir sudaryti kuo palankesnės sąlygas investicijoms, išlaikant jų profesionalumą. Manau, kad dar turėsiu galimybės jūs komiteto nariams papasakoti apie šešėlinę bankininkystę daugiau. Tai yra viena iš temų, kurios atžvilgiu yra peržiūrėmas dabar galiojančios investicinių fondų taisyklės, siekiant visapusiškai pasinaudoti jų numatomomis galimybėmis bei įvairiais turimais svertais, kurios savo žinioje turi įvairios bankinės ir finansinės institucijos. Taip pat e, čia lygiai grečiai reikėtų aptarti finansinio stabilumo tarybos veiklų, veiklą ir gyvendinamas priemonės bei įvairias prevencinės priemonės tiek struktūrinio, tiek kitokio pobūdžio pirmiausiai susijusios su ilgalaikėmis investicijomis, nes man didelį nerimą kelia tai, kad įgyvendinant prevencinės priemonės reikėtų nepamiršti pasiūlymų E, kuris būtų skatinamas ilgalaikės investicijos naudingos ekonomikai. E, tikiuosi, kad Likanino darbo grupė iki rugsėjo mėnesio baigs savo darbą, pateiks atinkamas išvadas dėl e, Europos bankų sistemos rizikos mažinimo ir remdamėsi šios darbo grupės išvadomis mes pateiksime po kelių savaičių atitinkamus teisėjų kuros pasiūlymus, taigi temų yra pakankamai daug, jas reikia aptarti reguliariai, todėl su labai, e, labai džiaugiuosi galėdamas e, tą padaryti pakankamai dažnai sustikdamas su jumis, esu pasirengęs jūsų klausimams, ačiū uždėmesi. Ačiū, perskaitysiu norinčius pasikal... pasisakyti, taigi mano sąraše. Ferreira, myself, Philip Lamberts, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Arlene McCarthy, Peter Simon, um, uh, Mrs. Boskurt, yes, you're over there, uh, and Wolf Clint. That's not necessarily. Ne visai e, ta tvarka jūs išreiškite norą pasakyti apie Simon, Pablo, jūsų raše ne ta tvarka jūs užduosit klausimus, reikės paskirstyti pagal frakcijas, tiesiog norėjau e, ištvardinti pavardę. Žampol, jūs pirmas. Ačiū, pan pirmininkė, komisijos nary. Mm, minėjote tą meniu, tą sąrašą darbų, kuris komisijos laukia Komisijų, komitete taip pat e, mes daug dėmesio skiriame šiems klausimams, tai yra labai svarbu, kad pasiektume rezultatų. E, norėčiau pakomentuoti pirmąjį trišalį susitikimą dėl reitingo agentūrų. Parlamentas didelė balsų dauguma patvirtino naudingus pasiūlymus, kurie nedaug skiriasi nuo jūsų naujoviškų pasiūlymų. Manau, atvirai kalbant, svarbu, kad trišalėme sustikime būtų siekiama pažangos ir kad per kiekvieną naują sustikimą nebūtų kartojamos anksčiau išsakytos mintis. E, pasikeitėme pirmą kartą nuomonėmis, tas e, pasikeitimas nuomonėmis buvo naudingas, tačiau nereiktų jo kiekvieną kartą kartoti. Smeniškai aš prašyčiau komisijos nario užtikrinti, kad iš komisijų, komisija būtų atstovaujama tų asmenų, kurie turi galimybę priimti sprendimus arba kad asmenys turėtų atitinkamus įgaliojimus. Taip pat e, manau, kad e, Kipras per savo pirmininkavimą taip pat atsiųstų tokius atstovus į šios sustikimus, kurie turėtų dėrybinius įgaliojimus, nes e, per pastarį sustikimą tarybos atstovas darybinių galiojimų neturėjo, tačiau tai buvo pirmasis sutikimas, kurį būtų galima vertinti teigiamai, kiekvienas galėjo pristatyti savo nuomonę, tačiau nuo dabar manau, kad reikėtų įjungti aukštesnę pavarą. E, juolab, kad e, šis klausimas didelių problemų nekelia mano nuomonė ir galėtume susitarti dėl daugumos klausimų, dėl kai kurių galbūt reikėtų ilgiau padiskutuoti, tačiau Dar kartą jūs norėčiau paraginti pasinaudoti savo turimomis galiomis tam, kad tie trišaliai susitikimai, e, kuriuose dalyvauja mūsų e, kolega Dominišy, kurio šiuo metu nėra, kad e, tose trišaliuose susitikimuose būtų siekima pažangos, o kol kas tik noriu pagirti jūs už likščiolinę veiklą asking question. Kaip girdite, labai daug kas užduos klausimus, bet gal galėtumėm atsakyti greitai. Klausimas, atsakymas, klausimas, atsakymas. Gerai, komisaras norėtų išgirsti porą tretą klausimų. Jis pasižymė, ko klausėte ir atsakys kartu. Ačiū, sveiki atvykę, ponas komisarė. Džiaugiamės, kad vėl lankotės mūsų komitete. Sveiki atvykę į ekonomikos ir pinigų politikos komiteto posėdį. Norėčiau užduoti keletą klausimų, kurios, kurie susiję su bankų sąjunga. Kaip žinote, mūsų, šis parlament, šiame parlamente nuomonė apie bankų sąjungą yra labai aiški. Mes savo iniciatyvą ruošiame pranešimą apie bankų sąjungą, apie tai, kaip įveikti bankų krizę kurioje esame Austrija. Komisija, tai šis komitetas pateikė įvairių pasiūlymų ir dabar matome, kad turime naują alternatyvą, pagal kurią reikėtų pakeisti mūsų pasiūlymus. Norėčiau paklausti, ką komisija mano apie šį prisitaikymo procesą, adaptavimo procesą. Penkis klausimus turiu su susijusius. Pirmiausia, indėlių garantavimo fondas. Mm, kito, kiti kolegos užduos klausimus, taip pat be mūsų nuomonė tai yra labai svarbus fondas. Antras klausimas, ką komisija mano apie tai, ar reikėtų dirbti su 27 valstybėmis narėmis, ar pirmiausia reikėtų dirbti, įtraukti Europ, eurozonos narės. Trečias klausimas. Komisija pasirinko sprendimą neįtraukti sisteminių finansinių institucijų. Tai turi pasiekmių. Ar mes sukursime sistemą visiems bankams, ar tik tai sisteminėms ir įvairiose šalise dirbantiems bankams. Ką Jūs apie tai manote? Ketvirtas klausimas. Ką komisija mano apie ryšį tarp Europos banko agentūros ir Europos centrinio banko. Panašu, kad Europos centrinis bankas pagal naujus printus sprendimus vykdys priežiūrą, ką tada darys agentūra. Ir paskutinis dalykas. Likvidumo fondų finansavimas. Buvo pasiūlyta, kad pats bankų sektorius įneštų lėšų šitą fondą, bet dabar finansavimas ir lėšos yra skiriamos daugeliu atveju iš mokesčių mokėtojų pinigų stabilumo, finansinio stabilumo mechanizmas atrodo gali būti panaudotas ir bankų gelbėjimui ir tie, tos lėšos bus skiriamos iš mokesčių mokėtojų pinigų. Vadinasi, bankų sektorius nepadengs savo pačių paties mm, skolos. Ką Jūs manote apie tai, pirmininkė? Dabar aš pasisakysiu pati už Aldę frakciją, komisarę. Uh, Kai komitetas vyksta į, vyks į JAV kitą savaitę, mes, mes tenksimės kalbėti apie ekstrateritorialumo problemas, kurios, kaip žinau, yra svarbios ir kurios e, gali pakengti mūsų planams. Ir mes jų su jumis susisieksime ir prieš kelionę, ir po kelionės. Jūs pristatymę kalbėjote ir Mario Draghi su juo keičiantis nuomenės irgi apie tai kalbėjo. Tai būtent demo, e, priežiūros institucijų demokratinis atskaitomumas. Ar jūs galėtumėt paaiškinti, ką jūs turite galvoje, kalbėdamas apie šitą savoką, nes kai kurios valstybės narėse tai kelia nerima. Uh, ar mes pačiose valstybėse narėse pakankamai kontroliavome e, tuos prižiūrėtojus. O dabar, jeigu nepriklausomi centriniai bankai vykdo priežiūrą kaip daugumoje valstybių narių, kaip e, tokiu atveju jūs susitvarkysite su šita užduotimi, neapribodami nepriklausomumo? Labai e, subtilus, subtili užduotis, labai sudėtinga užduotis. Uh, Kitas punktas. Žinau, kad jūsų Arlin kalbėjote apie piknaudžiavimą laisvą rinką. Galbūt galima būtų pasvarstyti e, panašiai tą linkmę, linkmę, kaip kalbėjome ir MIFID susirinkim posėdėje. Jūs kalbėjote apie licenzijų išdavimą, nors parlamente ne visi tam pritarė, bet jeigu negalėsime net licenzijų išduoti, kaip tada. Kaip tada mes galėsime palyginti rodiklius ir suskaičiuoti, paskaičiuoti mm, pažangą. Mm, būtent mano klausimas apie tai, ar mm, rodiklius reikėtų kažkaip tai reglamentuoti. Tai kalbėjome ir MIFID, ir kalbam, kalbant apie sukčiavimą ir piknudžiavimą ir laisvąją rinką. Taigi tiek pabirų klausimų jums pažiūrėjau, tikiuosi, kad jūs atsakysite juos visus. Iš tikrųjų, dar daug kas nori užduoti klausimų, taigi pasitengti atsakyti kuo trumpiau. Trumpai ir aiškiai pasistengsiu. Žanpol Gazės noriu pasakyti, kad puikiai suprantu, kokia darbų našta mūsų laukia atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir aplinkybės, kad reikia nedelsti rengiant naujuosius reglamentus siekiant vien tik tai reglamentuoti, tačiau reglamentuoti remiantis skaidrumo ir atskaitomumo principais tam, kad e, finansinės struktūros, e, finansinės sistemos e, subjektai, kurie mums reikalingi, teiktų paslaugas realiai ekonomikai, o ne patys savo kuomet svarstomi 20 dokumento tekstų, reikia stengtis sudirbti veiksmingai. Komiteto pirmininkas Sharon Bowles atkreipė dėmesį mano prieš kelias dienas į tai, kad e, darybose dalyvaujantis komisijos atstovai turėtų įgaliojimus priimti sprendimus. Noriu padėkoti Jums už e, šią pastabą. Ir generalinio e, direktorato, generalinio direktorato kontekste mes tenksimės nusiųsti į šias e, dėrybas e, kompetentingus asmenys. Šis generalinis direktoratas atsakingas šį klausimą yra pakankamai mažas, 600 darbuotojų tik tai, o darbų apimtis yra labai didelės, reikia atstovauti tarptautinėse organizacijose komisijai renkti teisėkuros, vykdyti teisėkuros darbus, tačiau tikiuosi, kad mūsų trišaliai sustikimai vyks pakankamai veiksmingai arba veiksmingiau. Buvo paminėta taip pat parlamento veikla ir jau e, Trys metai rengėme pranešimą dėl bankų atskaitomybės po vadovų tarybos išvadų ir atsižvelgiant į tai, kad komisijoje ne aš vienas priimu sprendimus, tačiau keturių dokumentų tekstai, kurie jums yra pateikti, vienas iš jų buvo patvirtintas dėl bankų priežos, visi trys kiti yra svarstami. Svarstymai yra smarkiai pasistumėję į priekį, tai yra dėl indėlių garantijų fondo, dėl bankų veiklos nutraukimo, dėl bankų e, kapitalizacijos 8300 bankų e, iš viso veikia. Taigi šie keturi dokumentai yra e, tie kertiniai akmenys, kurie yra būtini 27 ES valstybėms narėms, todėl turime tęsti šių dokumentų patvirtimo darbus, nes jie svarbus visoms ES valstybėms narėms. Jeigu mes siekime didesnės integracijos, tiesioginės bankų priežiūros e, tam tikrų lėšų, e, tam tikrų fondų lėšų tarpusavio sutelkimo. E, <clears throat> tai yra numatom, turi būti numatomos ir tam tikros ne, netaikymo galimybės, tačiau tos keturios temos, kaip minėjau, yra keturi solidžios Europos bankinės sistemos kampai. Tačiau su suprantama, kad sistema nėra uždara ir e, diskusijų eigoje galbūt dokumentų nuostatos bus e, pakeistos, e, papildytos ir nebejoju, kad rugsėjo mėnesį galėsime jums pateikti naujausią šių tekstų redakciją ir jūsų komitete taip pat e, pateikti pasiūlymai mums yra labai svarbus. Artimiausiamis savaitėmis juos svarstysime dėl garantinių fondų lėšų sutelkimo arba e, abipusio naudojimo, dėl papildomų teisės aktų, dėl to, ar prižiūrimi turėtų būti tik didėjai bankai ar visi bankai. Asmeniškai manau, kad ši tiesioginė priežiūra turėtų būti taikoma e, visiems bankų sąjungoje dalyvaujančių šalių bankams, nes Deksija pavyzdys, e, kitų bankų pavyzdys parodo, kad bankrutuoja nebūtinai 15 didžiausių bankų, aš todėl reikia stebėti visus bankus, pasitelkus tam tikrą proporcingumą principą, nustatant tam tikrus prioritetus, kalbant apie veiklos nutraukimo fondą, tai buvo vienas svarbiausių jums rūpimų klausimų. E, lėšos iš šį fondą būtų mokamos ne tik iš e, finansinių struktūrų, ne tik iš bankų, kaip jūs ir aš siūlėme. Tačiau mūsų pasiūlymo esmė buvo taip, kaip ir jūs pageidavote, kad už bankų klaidas mokėtų patys bankai, o ne mokesčių mokėtojai. nes šiuo metu kai kurie, kai kurie bankai sugeba rasti spragų ekonomikos stabilumo mechanizmo nuostatas. Jūs minėjote mūsų būsimą vizitą Junktinėse valstijose. Labai svarbu derinti veiksmus su partneriais iš JAV tam, kad būtų išvengiama tam, tam e, tikro poveikio iš išorės. Ir mūsų laukia daug įdomių sustikimų ir formalių sprendimų. Šiuo metu galbūt per anksti kalbėti apie e, bankų priežos institucijos demokratinės atskaitomybės ir atsakomybės klausimą, tačiau techninių požiūrų būtina apibrėžti šią demokratinę atsakomybę ir jos santyki su priežiūros institucijos nepriklausomybės, nepriklausomumo užtikrinimu. Vadovų taryba pateikė aiškus pasiūlymus, kad Europos centrinis bankas turėtų koordinuoti šią bankų priežiūrą. Mes e, tikiuosi, kad e, ir toliau išlaikysime e, gerus tarpusavio santykius su šio Europos bankų priežiūros institucija. ECB statute tokia funkcija vykdyti priežiūrą yra numatoma, e, siekiant užtikrinti pinigų politikos e, stabilumą. Manau, kad su ponu e, Dragi bendradarbiaudami galėsime pasiekti, kad Europos centrinis bankas prisimtų ir naują antrą E, priežiūros funkcija, kurie šiek tiek skirtusi nuo ECB istorinės misijos užtikrinti pinigų sistemos stabilumą. Kartu su savo padėjėjais mes ieškome būdų, kaip užkirsti kelią piknaudžiavimui dominuojančią padėtimi rinkoje. Čia ponios Makartį iniciatyva verta paramos kad e, nebūtų prarandama laiko ir būtų prarandamos priemonės, kaip sustiprinti kovą su tokiais reiškiniais. Esama tam tikrų tabų klausimų. Viena iš jų jūs uždavėte, kuomet kalbama apie manipuliavimą duomenimis susijusiais su e, palūkanų normomis, tai e, reiškia tam tikrą kesinimus į, į viešai gėrį ir tai turi padarinių tiek visuomeniai, tiek valstybėms, tiek ekonomikos verslo struktūrams, ar reikėtų šios aspektus kažkaip ar reglamentuoti, ar kontroliuoti iš viešojo sektoriaus pusės. Tai yra, siekiant išvengti tokio manipuliavimo. Ta klausimą reikia kelti ir, ir svarstyti. Ir aš keldamas šį klausimą noriu parodyti, kad pats kol kas jį atsakymų neturiu, tačiau tikiuosi rasti per artimiausią savaitę. Dėl e, rodiklių, man atrodo, reikės dar pasidomėti ir kitais negu tik Euribor ar Libor. Dabar kiti norintys užduoti klausimus komiteto nariai. Stengsime suspėti laiku. Filipai. Uh, bah, tout d'abord, merci pour l'excellente collaboration sur le dossier du capital. Ačiū. Pone pirmininkė, dėl rizikos kapitalo dosije tikiuosi, kad bus laikomasi pažadų, kuriuos teikė taryba ir komisija dėl darybų. Ne visada gali pasitikėti tik vieno darybo, darybų partnerio patikinimais ir aš raginčiau parlamentą raginčiau atkreipti dėmesį į parlamento raštą atitinkamą ir taip pat jo dvasę. Nebekartosiu galbūt tų pačių klausimų, bet pirmiausia dėl teisinio pagrindo, kuris buvo pasirinktas. Gan keista dėl to, kad teisinis pagrindas numato, jog taryba viena, galbūt pasikonsultavusi su mumis, bet tai tik tai formos reikalas. priima sprendimus ir neįtraukia į taikymos rytį draudimo. Kaip tuomet su draudimo verslu ir, ir bankais čia veikiančiais galėtų turėti skaudžių pasiekmių, jeigu kalbėsime apie bankus, kurie turi taip pat ir draudimo padarinį. Ir taip pat dar turiu tų pačių klausimų kaip ir Eliza. Dėl sisteminės, dėl sisteminio ir nesisteminio aspektų skirstimo. Ar tai kaip nors veikia eurozona ar ne. Didžiausia finansų rinka, priekybos rinka yra ne eurozonos viduje. Ir jau anksčiau esu kalbėjęs apie užduočių skirstimą, pavyzdžiui, taip pat ir ECB kontekste jeigu ECB neatsiskaito už savo veiksmus ir operacijas, Nelabai suprantu, kaip ponas Dragis taiga ima kalbėti apie e, demokratijos e, ir teisėtumo padidinimą. Nelabai suprantu jo pozicijos. Pone Swinburne, ačiū, pone pirmininkė. Aš gal kiek apie kitą dalyką. Jūs išsamioje savo kalboje nekalbėjote apie mm, garantijų direktyvą, apie vertybinių popierių e, direktyvą. Čia bandoma e, supaprastinti vidaus rinkos veikimą Europos Sąjungoje ir žinote, kad mm, teisės normų kolizija čia yra svarbiausias aspektas, kurį reikia spręsti. Man atrodo, CSD dosie kontekste gal reikėtų išlaikyti tą klausimą, kaip ir kai kas iš jūsų tarnybos sakė, nors tarybos atstovai kai kurie norėtų dar to klausimo dabar nespręsti. Mm, ir norime visas darybas dėl MIFI, dėl PRIPS, dėl šešėlinės bankininkysės ir taip toliau svesti į vieną norėtumėm, kad vertybinių popierių direktyva pagaliau pasirodytų. Gal galėtumėte nurodyti, kada planuojama tą pasiūlymą pateikti? Astrid. Ačiū, ponė pirmininkė. Panas Barnie su panu Dragi tikriausiai šį vakarą spręs bankų priežiūros problemas ir specializuotoje spaudoje jau gali pamatyti straipsnių dėl skirtingų nuomonių susiformavusių komisijoje ir ECB dėl priežiūros klausimų. O jūsų tarnybų pasiūlymas krypsta ta linkme, kad bus ieškoma sprendimo, kuris nebūtinai pasiteisins. Ar galite pasakyti, ką nors jau konkretau? Taigi, kaip bus su nacionalinė priežiūra? Kodėl manoma, kad nacionalinė priežiūra būtų geriau negu ECB vykdoma priežiūra. Ponas Dragis sakė, kad jūs teiksite pasiūlymą atitinkamą, o ne bankas, bet gal būtų gerai šiandieną su juo apie tai ir pasikalbėti. Gal perduokite jam, ką mes galvojame tuo klausimu. Kiek žinau, Ponas e, Salba norėtų užduoti panašų klausimą, taigi gal steikime žodį jam. Ačiū. Atsiprašau, kad e, taip sukiai, <laughs> reikėjo sukeisti viet, vietomis, bet tikrai to pačiu klausimu. Mes kalbėjome ir su ponu Dragi apie bankų sąjungą. Uh, Puikiai suprantate, ponas Dragis daug kartų užsiminė apie šį klausimą. Kaip žinote, šiame komitete mes. Šis komitetas daug pasiūlymų yra pateik, pateikusi. Ir vienas šitų tie pasiūlymai remiasi tais trimis ramšiais Europos bankų priežiūro įdėlių grantų sistema, išpirkimo fondas ir taip toliau. Žinoma, E, laiko jūs neturėjote daug iš, išnagrinėti tas, tos pasiūlymus, bet iš tikrųjų mes labai skubėjome, laiko buvo nedaug. Ir mums reikia bankų sąjungos kuo greičiau. Įvairių e, yra abejonių dėl šitų trijų ramšių, koksai bus ECB vaidmuo jeigu jis taps priežiūros institucija, taip pat kaip bus traktuojami ne eurozonos bankai ir taip toliau, kokie bankai ar, ar, ar įvairiose šalise veikiantis ir sisteminiai bankai bus įtraukti ir taip toliau. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Tai. Pirmininkė, manau, kad tikrai taip staupysime laiko atsakymui. Arlin. Uh, Norėčiau padėkoti už tai, kad jūs labai greitai atsiliepėte ir labai greitai reagavote į naują bankų e, skandalą ir buvo, įman, buvo įmamas iš tos nuosios procedūros, kad nebūtų spekuliuojama Euroborė ir taip toliau. Mano nuomonė yra Labai svarbu, kad jūs taip greitai reagavote ir manau, kad svarbu, kad Europos Sąjunga, nebūtų manoma, kad Europos Sąjunga per daug e, neatsakingai žiūri šitos klausimus. Aš noriu susitikti su tais, kurie vadovavo tyrimui, susitiksiu su EFSF atstovais. Manipulacijos vyko 15 metų, tai yra ilgai bestisinti problema. E, ir aš žinau, kad pagal dabartinės taisyklės e, galima pradėti baudžiamąjį procesą ir gali būti teismės nuteisti net iki 14 metų laisvės atėmimo bausme. E, ž, e, JAV yra tokios taisyklės, o mes to negalime daryti. Ir JAV tai būtų dėlis nusikaltimas. E, virš 300 milijardų dolerių buvo padaryta e, žala. Aš dėkoju Jums, kad kartu imsimės labai e, griežtų priemonių, pateiksime pakeitimą šio klausimu. Bet politinėje plotmėje norėčiau žodį klausimą. Reikėtų Ką Jūs manote, ką Jūs pasakytumėte tiems, kurie, mm, kurie sako, kad ne ES turi reglamentuoti, e, kas vyksta Londone ir Londono bankose, kurie sako, kad Londone turėtų būti prieimimi tokie sprendimai. Bet mano nuomonė, mm, tokie klausimai ne, neapsiriboja vieną nacionalinę valstybę. Ir e, taip pat, ką Jūs pasakytumėte apie obligacijas kad tiems, kurie, sakoma, kad ne, kurie sako, kad ne Europos Sąjunga turi numatyti obligacijų mm, visą brigavimo sistemą. Taigi norėčiau išgirsti jūsų griežtą nuomonę, nes manau, kad lobizmas E, kad jeigu lobizmas tęsis tokiais mastais, mes niekada neišspręsime tų didžiųjų skandalų, didžiųjų problemų, kurie nors ir vyksta e, Londone, bet iš tikrųjų jų pasiekmes jaučia visą Europos Sąjungą. Euh, Galbūt pamėginsiu pradžią atsakyti Alin Makarti klausimą, su kuria bendradarbiavame šią temą pasigailėjimo nebus ir jokio švelnumo mes nedemonstruosime. Tokių nusižengimų atžvilgių ir būtent dėl to mes norime suteikti visus įgaliojimus teisės saugos institucijoms atlikti tyrimą ir pritaikyti atitinkamas e, bausmes, e, įskaitant ir baudžia, baudžiamasias sankcijas. Praėjusiu metu e, spalio mėnesį mes parengėme atitinkamą pasiūlymą ir šiuo atveju manau, kad reikėtų dar papildyti tuo metu parengto dokumento tekstą ypač tas nuostatas susijusias su palūkanų normomis, bazinėmis arba referencinėmis palūkanų normomis. Kaip minėjau, reikia pirmiausiai rasti atsakymą į klausimą, ar tos palūkanų normos laikytinos viešuoju gėriu ar ne, ir ar reikėtų ieškoti kažkokių kitų priemonių, kuomet viešasis sektorius galėtų įsikišti ir nustatyti šias <clears throat> palūkanų normas, o reikėtų palikti ir toliau viską tvarkyti privačiam sektoriui. Manau, kad e, priimant galtinį sprendimą reikia įsiklausyti į kitos Atlanto pusės nuomonę, kitų pasaulio regionų, su kuriais saveikaujame. Dėl Londono sičiui galiojančių taisyklių. Galiu pasakyti, kad su Junktinės karalystės institucijomis mes šio klausimu taip pat bendradarbiaujame. Ir šis skandalas yra, tiksliau, turime džiaugtis, kad Londono sitis yra ES teritorija, tai yra labai tvirta, stipri finansinė institucija, dalyvaujanti bendroje rinkoje ir uh, Londono Sitis vadovaujasi laisvo kapitalo judėjimo principu. Tačiau tas laisvas kapitalo judėjimas turi būti vykdomas e, taikant viso Europoje galiojančias taisyklės, tikiuosi, kad Junktinės karalystės institucijos tų taisyklių taikymų taip pat suinteresuotos. Filipas Lambertsas kalbėjo apie būtinybę taikyti dvi minėtas priemonės ne tam, kad būtų pasiektas truks plyš rezultatas. Rizikos draudimas mums yra būtinas siekiant ekonomikos augimo bendroje rinkoje, siekiant, kad indėlininkų pinigai būtų skirti verslo struktūroms, e, tarp jų ir jauniems verslininkams finansuoti. Todėl manau, kad e, tiek taryba, tiek mes, tiek e, jūs susitarėme pasiekime gerų sustarimo, nereikėtų jo dabar vėl imti naujai kvestionuoti, reikia toliau kovoti su finansų priebėgomis, kurioms neturėtų likti vietos Europos Sąjungoje. 127 straipsnio 6 dalis demokratinė kontrolė. Pos Lamberts minėjo bankus turinčius savo draudimo padalinius. Puikiai žinau, kad egzistuoja draudimo paslaugas teikiančių bankų grupės, kuriams taikomos atitinkamos išimtis, tačiau manau, kad ateityje vyks bendradarbiavimas tarp priežiūros institucijų ir vyriausios bankų priežiūros institucijos, kad būtų užtikrinta taip pat ir draudimo paslaugas teikiančių bankų grupių derama priežiūra kartu su Centrinio banko pirmininku mes galbūt laikomės šiek tiek skirtingo požiūrio į mūsų misiją, tačiau Centrinis bankas turės atlikti svarbiausią vaidmenį užtikrinant Eurozonos bankų priežiūros struktūros veiklą, mano tarnybos ir aš pats bendradarbiausiu su Centriniu banku, kad rastume tinkamiausias priemonės, būtų užtikrintas demokratinis dialogas vadovaujantis sutarties nuostatomis. Keit Svenbir noriu pasakyti, kad kitais metais jų pradžioje mes atitinkamą dokumento tekstą parengsime ir pateiksime, jis bus pakankamai techninio pobūdžio, tačiau jo bus siekiama konsoliduoti bendrą rinką šioje srityje, taip pat e, rinkos infrastruktūras e, konsoliduoti ir e, E, tikiuosi, kad šis pasiūlymas e, komisijos ir mano parengtas susilauks valstybių narių paramos. Astrid Liulink, kaip ir ponia Alba, kėlė klausimą dėl vykusios, e, vykusių diskusijų, tačiau diskusijos vyko vadovų taryboje. Manau, kad parengiamos reng, diskusijos vyks vyksiančios rengiantis vadovų tarybai, kuriuose dalyvauja taip pat ir komisijos atstovai. Jų metu e, rengiami sprendimai, kurios priima keturi pirmininkai - Eurogrupės, ECB, komisijos ir Eurozonos pirmininkai. Galim atvirai pasakyti, kad e, Europos bankų priežiūros institucija turėtų būti tiesiogiai atsakinga arba tiesiogiai susijusi su Europos centrinio banku, kur būtų tas gravitacijos e, centras. Kalbant apie e, šioje struktūroje ir tas gravitacijos centras e, turėtų jo tapti ECB, ponė Lūnin, kaip ir ponė Alba, galiu sakyti, kad e, šalis, kurios nedalyvaus bankų sąjungoje, turi savo bankų priežiūros institucijos, kurios turės tęsti savo veiklą. Reikia turiu pasakyti, kad e, vadovaujantis galiojančių reglamentų nuostatomis EBA atlieka pakankamai gerai jam pavestas funkcijas. Europos bankų priežiūros e, institucija, nes toliau bus šalių, kurios nedalyvaus bankų sąjungoje, nepaisant to, jų bankai bus stebimi ir prižiūrimi. Uh, Dar liko generas Hakmarkas, Peteris Simonas, nebus kur, pranešė Lybė ir Ole Šmit. Prašom. Ačiū. Aš grįžtu prie to pusiausvėros klausimo. Tarp priežiūros, priežiūros ir galbūt dar priežiūros. Taip sakau dėl to, kad tikrai reikia griežtesnės priežiūros, geresnės priežiūros Europoje. Ir man kelia nerima tai, kad mes kalbam apie, apie priežiūrą tik vienoje Europos dalyje, o ne visoje Europos teri, Sąjungos teritorijoje. Mes kalbam tik apie eurozoną bet taip problemos neišspręsime, nes kai kurios problemos yra jau tarp valstybinio masto ir ne tik susijusios su eurozonos teritorija, su visa ES teritorija. Kita priežastis, dėl kurios mini priežiūra tris kartus, yra ir nacionalinis lygmuo, jo reikšmė. Priežiūra geresnė nepataps vien dėl to, kad ji bus perkeliama į europinį lygį nes gali kai kur vis tiek trūkti tos priežiūros ir ji bus nepakankama. Kaip uh, užtikrintigi tą geresnę priežiūrą? Kaip suteikti reikiamą svorį jai? Tai yra klausimas. Ir dar jeigu galvosime apie EBA ir apie, ir apie ECB kitoje pusėje, kur tikrai galimybių daug atsiveria, kodėl neįsteigus dviejų tokio pobūdžio priežiūros institutų. Kam steigti du panašius priežiūros institutus, tai galėtų kelti tik tai painiavą. Nesakau, kad būtinai apskritai esu prieš tokią idėją, bet vis dėlto reikėtų gal pagalvoti apie tai, kodėl einam vienu keliu, o ne kitu. Piterė. Ačiū, gerbiamas komisijos nary, už tai, kad per visą tą laiką, kai svarstėme indėlių garantijų sistemą, iš tikrųjų taip tokius gerus ryšius palaikėme per praėjusią savaitę vykusią plenarnę sesiją Strasbūrę. Taip pat puikiai informavote mus ir šešėlinius pranešėjus apie tai, kas vyksta. Ir praėjusią ketvirtadienį kaip tik kalbėjome apie um, 1 procento dydžio bankų veiklos nutraukimo fondo įtraukimą, apjungiant tai su indėlių garantijų sistema. Ir, kaip buvo pasakyta, parlamento šio komiteto atsakingųjų narių nuomonė, manoma, jog to per mažai, norint užtikrinti veiksmingą indėlininkų apsaugą. Be to, viską sujungiant su bankų veiklos nutraukimo fondu, iškyla grėsmė, kad lėšos, kurios yra iš, iš tikrųjų skirtos indėlininkams apsaugoti, bus nukreipiamos į bankų veiklą ir indėlininkams nieko neliks, iki kol bus um, prieitas tas momentas, kai išmokami pinigai indėlininkams. Ir dar kyla klausimas dėl to, kaip apskritai ta sistema turėtų veikti. Tai, ką jūs siūlote, siūlėte kaip apsaugos lygį indėlių, indėlininkams, turėtų iš tikrųjų, iš tikrųjų būti toks dydis, kuris apsaugotų indėlininkus nuo bankų sistemos e, griūties, nuo vidutinės bankų sistemos griūties. Ir jeigu norime su tais pinigais, su tokio dydžio fondu, dar tuo pat metu užtikrinti ir sklandų didžiu, didžiulių bankų veiklos nutraukimą, nežiūrint dar visų kitų aspektų, pagrindinio kapitalo refinansavimo aspektų ir taip toliau, matyti, kad tikrai šios kovos tokiu būdu nelaimėsime. Per nelik akivaizdu, kad um, skambus žodžiai, berimi valstybių narių, dėl to, kad e, pagaliau imsis spręsti bankų problemas yra tik tuš, tuščios kalbos. Iš tikrųjų, visiškai kitokia realybė. O čia atsispindi tik tai politinė situacija taryboje. Pone Boskart. Ačiū, pone pirmininkė. Ačiū taip pat komisijos nariui už įvadinį žodį. Aš esu pranešėja lybė komitete šiuo klausimu, tai yra dėl direktyvos ir sankcijų prieš piknaudžiavimą rinką. Ir aš asmeniškai manau, jog svarbu tai, kad sakėte, jog direktyvos nuostatas reikėtų sugriežtinti, ypač ten, kur kalbama apie tai, kad e, reikėtų užkirsti kelią piknaudžiavimo rinka, ypač galvojant apie Libor kontekstą. Komisija taip pat yra pabrėžusi tai, kad reikėtų vieningų sankcijų sistemos tam, kad e, didėtų pasitikėjimas rinka ir kad tai būtų lyg ir prevencinio pobūdžio priemonė, bet e, nieko konkretaus daugiau tekste nėra minima. Antrūksta minimalių ir maksimalių sankcijų paminėjimo Taip pat e, dėl prekybos turint anksčiau neišplatintą informaciją. Slovenijoje e, porą savaičių, tai yra kitose šalyse galbūt porą metų m, mm, sankcijos skiriamos. Tai parodo kokią situaciją. Jeigu komisija nori iš tiesų nubausti kaltuosius, turi imtis pagalių veiksmų. Ir taip pat klausimas jums dėl Junktinės karalystės opt-out teisės. Ką apie tai galvojate? Ir pabaigoje Ole Schmidt. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, turiu klausimą dėl investuotojų apsaugos kompensavimo schemos direktyvos. Iš tikrųjų, nei ankstesnė pirmininkė nieko nedarė, nei Danija nieko nedarė, nei dabar pirmininkantis Kipras taip pat panašu, kad nieko to klausimu nenuveiks. Man atrodo, kad pažvelgus į politinę darbo atvarkę matyti, kad e, tas klausimas labai užstrigęs. Bet juk investuotojai labai pastarnauja visai Europai juk norime, kad būtų investuojama į, pavyzdžiui, vairias mažas ir vidutinės Europos įmonės. Tad planuojame, gerbiamas komisijos nary, atsiųsti jums kartu su ponu Petersen, su kolega raštą dar su konkrečiais, su konkrečiais klausimais ir pastebėjimais, bet visgi ar galėtumėte paraginti pirmininkaujantį Kiprą, ką nors nuveikti ir šioje srityje? Gunnar Otmark est revenu sur la question de la supervision avec, avec de vraies questions. Zokmarkas grįžo prie priežiūros klausimų ir būtent jūsų klausimas verčia mane susimastyti. Apie tai, ar uh, priežiūros institucijų, kurios kūrimui e, pritarė parlamentas e, kartu su ESMA ir su EBA užtikrintų veiksmingesnio šio sektoriaus priežiūrą. Ar tą gravitacijos centrą nustatė valstybių vadovai, Europos centrinių bankų vadovai, nes puikiai suprantama, kad e, būtina užtikrinti čia tam tikrą lygiai gretiškumą tarp e, stabilumo mechanizmo eurozonoje ir e, tarp Europos centrinių bankų atliekamos atliekamų priežiūros funkcijų Čia turime užtikrinti, kad ta priežiūra būtų taikoma tiek eurozonos, tiek ne eurozonos šalių bankams. Tai labai svarbu, kad vyktų bendradarbiavimą tarp Europos centrinio banko ir e, Europos. E, bankų, Eurozonos bankų asociacijos. Kad šis bendradarbiavimas vyktų, reikia nustatyti visoje ES galiojančias taisyklės, kaip jau buvo minėta, direktyva dėl piknaudžiaujančios e, padėties rinkoje galėtų būti pavyzdžių tokių bendrų taisyklių kad tam tikromis sąlygomis bankai galėtų pasitelkti Europos stabilumo mechanizmo siūlomą pagalbą. Petris Simonas e, uždavė klausimą dėl tam tikrų rankų laužimų, kuris yra vykdomas, ar dėl tų įmokų į garantinį fondą. Ne komisija čia priima galutinius sprendimus, mūsų teikti pirminiai pasiūlymai buvo daug platesnio užmojo tam, kad būtų sukūriamas arba sukurtas tikrai patikimas e, garantijų fondas ar fondai ir todėl aš patikiau pasiūlymą, kad būtų siekiant labiau mažinti rizika, abiejų bankų lėšos, abiejų fondų lėšos būtų naudojamos bendrai ir kad nereikėtų už galimos katastrofos padarinius vėl mokėti Europos mokesčių mokėtojams. Taigi šio pasiūlymo tikslas buvo išvengti tokių neigiamų padarinių Tačiau reikia paminėti, kad dokumento tekstas kol kas nėra patvirtintas, išskyrus kai kurias e, valstybės, e, galbūt e, Švedija. Manau, kad kuomet reglamentas įsigalios, tuomet bus galima geriau prognozuoti riziką ir apsaugoti indėlininkus. Taip pat manau, kad e, galbūt reikėtų paraginti tarybą čia taip pat ryštingesnių veiksmų imtis. Ir taryba turėtų pasistengti išprovokuoti tai, ką aš vadinu dinamišku kompromisu, bent jau iš tų šalių taryboje, kurios dalyvauja bankų sąjungoje, siekiant užtikrinti tiesioginę bankų priežiūrą bei e, atitinkamas įmokas į bankų veiklos nutraukimo fondą. Pone Boskurt, norėčiau padėkoti iš jūsų darbą jūri komitete. Spalio mėnesį mūsų pateikto pasiūlymo tikslas yra suderinti labai skirtingas šiuo metu taikomas sankcijas, kai kuriuose valstybėse jos yra švelnios, kai kuriuose šiek tiek griežtesnės. Mes nepasirinkome visapusiško harmonizavimo taisyklių, nes tai reikštų, kad durys mums būtų užtrenktos prieš nosį to jau pat. Tik pateikus tokį pasiūlymą, siūlymą atsižvelgti į valstybių narių teisinės sistemos ypatumus. Ir į, į ponę paskurt jūsų rengiamų dokumentų tekstus, e, Teisės reikalų komiteto pasiūlymus tam, kad būtų taikomos e, bendros, suderintos ir griežtesnės tiek finansinės, tiek e, baudžiamosios sankcijos. Su darbo tvarkė yra pakankamai plati. Kalbant apie investuotojų apsaugą, manau, kad uh, reikia užtikrinti tam tikrą finansinį saugumą tiek e, indėlininkų, tiek investuotojų atžvilgių. Ir aš stengiuosi įtikinti dabar tiek e, tarybos atstovus, e, tiek pirmininkaujančią šalį, kad reikia siekti pažangos šios ir tie, nors didelios entuziastingos reakcijos tikrai nesulaukia. Ačiū, dėkoju komisarui už tai, kad dalyvavo mūsų posėdėje. Koordinatorių posėdis rytoj vyks nuo 9 iki pusės 11, o eilinis posėdis prasidės 10.30